Action. Action. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Peticiones. Pradėkime peticijų komiteto posėdį. Noriu pasveikinti peticijų autorius, kurie atvyko pas mus. E, jūs turbūt žinote, kad mūsų pirmininkė sirguliuoja, šiandien negalės pirmininkauti mūsų komitetui, tad tas pareigas teko pasidalinti tarp pirmininkės pavaduotojų. E, dėl darbo atvarkės Yra tokių pakeitimų 12 ir 14 punktai yra perkelmi į mūsų kitą posėdį. O rytoj ryte atsiranda naujas darbo tvarkės punktas Justiciatoriai e, atvyko svarstyti tokius punktus. Tai visų pirma, punktą, punktą. Ir e, peticiatoriai dėl hipotekinių kreditų skundų, paskui dėl šešto punkto yra trys peticijas teikiantys piliečiai. dėl Ispanijos bankų preferencinių akcijų pardavimo. Paskui 799 peticija taip pat turi savo atstovų dėl Biskajos tilto. Taip pat yra peticijos autoriai ir paskui, kai pasirodys peticijų autoriai iš Ispanijos, padarysime trumpą pertraukėlę ir e, kad galėtume pasišnekėti su žiniasklaida. Ryt ryte e, darbo tvarkėje taip pat bus pakitimų, bus ir peticijų autorių. Pradėsime nuo 13 punkto. Pono Huntis e, nuomonė dėl poveikio aplinkai vertinimo. Paskui bus peticijos iš Graikijos, tai yra 17, peticija, 17 e, punktas, 16, 15, 18 dėl laukinių paukščių ir 20 Ponas Martin Kunif pristatys e, peticiją iš Airijos, toliau 21 peticija. Eina kalba apie žmonės su negale. Taip pat turėsime peticijos autorius. E, visi tekstai buvo jums išsintinėti prieš e, savaitę. Tarp kitų klausimų šiandieną koordinatoriai apsvarstys ombudsmenų rinkimo procedūros klausimus. Ir e, pasižymėkite, kad birželio 3 bus neįlinis posėdis ir taip pat 18 dieną įvyks mūsų posėdis. E, vėliau patvirtinsime ir tų posėdžių darbo atvarkės. Ar būtų prieštarojančio? Jeigu ne, tai tada galime perėti prie pirmojo mūsų esminės darbo tvarkės punkto, pirmosios peticijos. Numeris 626 eina kalba apie hipotekas nekilnojamam turtui pirkti Ispanijoje. Noriu pasveikinti ponę Kalau, kuri yra viena iš peticijos autorių. Aš e, manau, kad nepaprastai svarbi yra ta kova, kuri vyksta Ispanijoje, siekiant apginti teisę į būstą. E, keli šimtai e, šeimų tapo išvarytos iš savo būstų, iš namų. Tad mes kaip tik ir turime platformos, e, kuri e, jungia paliestas šeimas atstovus. E, tikiuosi, kad jie galės paaiškinti savo peticiją. Po šios peticijos, kiek suprantame, taip pat yra pradėta byla Europos teisingumo teisme, bet kuriuo atveju turime padaryti viską, kad žmonės nebūtų išvarinėjami iš namų. E, norėčiau paklausti, pirmininkė, ar jūs čia šitą pareiškimą padarėte kaip pirmininkaujantysis ar kaip savo frakcijos atstovas? Na, akivaizdu, kad aš pirmininkauju šiandieną, Aš pakeičiau e, mūsų pirmininkę, e, pasisveikinau su peticijos autorė, pasakiau, kad mums garbė priimti ponę Kalau ir viską, kam ji atstovauja. Taigi, kaip pirmininkas, aš formaliai pasveikinau peticijos autorę. Pone Kalava, turbūt žinote, kad kai jūs pakalbėsite, išgirsime komisijos atstovus, pradėsime diskusiją, po to suteiksiu žodį vėl jums ir padarysime išvadas. Sí, hola. Eh, bueno, eh, buenas tardes y muchas gracias eh, por recibirnos. Labadiena. Dėkoju, kad mus priėmėte Europos parlamente. Mūsų mūsų organizacijas, kuri jungia tūkstančių žmonių, e, kurie nukentėjo nuo išvarimo iš būstų. Aš e, noriu pabrėžti dar kartą, kad tūkstančiai tūkstančiai žmonių yra šios rykštės paliesti ir kovoja už savo teises. Man skirta penkias minutės, per jas sunku, kad bus viską paaiškinti, bet keletą dalykų norėčiau uh, paminėti. Kalbame apie situaciją Ispanijoje, Europos valstybėje, valstybėje, kuri priklauso išsivyščiusiam pasauliui. Vis tik, nepaisant to, turime pripažinti, kad šiandien Ispanijoje sistemiškai rimtai pažeidinėjimas tūkstančių ir tūkstančių žmonių teisės. Kalbant apie būstą, per pastaruosius penkis metus 500 tūkstančių. E, buvo paliesti hipotekinių kreditų problemos. E, daug žmonių yra išvaryta iš savo šalių, iš savo būstų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 buvo sustabdyta ir tūkstančiai žmonių buvo išvaryti iš savo namų, iš savo būstų. E, praktiškai viena šeima kas 15 minučių. E, ir iš tikrųjų, Europos kontekste tai yra visiškai nenormalu. E, mes kalbame Europos parlamente Ir e, paradoksas tas, kad nors daugiausia žmonių ir netenka savo būsto, tuo pat metu Ispanijoje yra apie 3,5 milijonų tuščių būstų, tuščių namų. Greta to e, turime e, hipotekinių kreditų teisės aktus, kurie išsiskiria iš europinio konteksto bankai, suteikdami e, tokius kreditus, e, reikalauja labai didelių įmokų, e, dabartinės kainos kyla, žmonės negali susimokėti paimtų paskolų ir tada yra išvaromi ir iš savo būsto, praranda savo būstą. E, kitaip sakant, žmonės, kurie visai teisėtai įsigyja savo būstą ir e, o vyriausybės tiek kairiosios, tiek dešiniosios metų metais skatino žmonės taip elgtis, e, bandyti įsigyti būstą Taigi e, tūkstančių tūkstančiai žmonių padarė taip, kaip rekomendavo vyriausybė. Kitaip sakant, pasijėmė kreditą būstui įsigyti. O dabar e, tie žmonės e, yra pasmerkti sukaupti didžiulės skolas Iš tikrųjų, tai verčia tūkstančius ir tūkstančius šeimų kentėti. Uh, jie elgesi atsakingai, bet dėl spekulacijų uh, e, dabar kainas labai pakilo, o kai tas burbulas proksta, tai tada didžiausia našta atitenka būtent pačioms pažeidžiamiausiams šeimoms. Vyriausybė tos naštos neprisima nei trupučio. Mes žinome, kad oficialiai yra toleruojama padėtis, kai e, žmonėms e, susikaupia didžiulės skolos ir iš tikrųjų iš bankų pusės kartais jie yra net ir gazdinami. E, jiems yra grasinama. Tiesą sakant, tos šeimos apgaulės būdu buvo įviliotos į tokią padėtį. Taigi, Tūkstančiai ir tūkstančiai šeimų negali pasinaudoti savo teisę į būstą, neturi galimybės e, ištaisyti e, tai, kas įvyko, e, pasinaudoti antrą galimybę E, daugelis iš jų neturi darbo, net jeigu gautų darbą, e, beveik visas atlyginimas turėtų būti sumokamas bankams. Ir iš tikrųjų, greta to, be jokios abejonės, e, yra daug psichologinių problemų, depresijos atvejų, nemažai savižudybių nes žmonės yra pasmerkti skolai iki gyvenimo pabaigos. Yra ir tokių šeimų, kurios e, turi neįgalių šeimos narių. E, ankstesnė socialistų vyriausybė ir dabartinė vyriausybė nepagailėjo lėšų tam, kad išgelbėtų žlungančius bankus. Tuo pat metu bankai daro spaudimą šeimoms e, išmokėti skolas. Finansinė rinka visiškai nekontroliuojama. Tuo tarpu vyriausybė e, mokesčių mokėtojų pinigais gelbėja bankus, nedarydama nieko, kad palengvintų šeimų padėtį tokiu būdu, pažeisdama tų žmonių teisės ir visiškai negindama. E, ir netgi e, įvairios e, saugumo tarnybos padeda bankams įgyvendinti iškeldinimą tų šeimų. E, tačiau e, žmonės, kuriuos ta situacija e, paveikė, yra susivienyje ir dabar bando pasipriešinti tokiems veiksmams e, apie 600 šeimų dėl mūsų asociacijos veiklos buvo išgelbėtos nuo iškeldinimo. Taip pat e, bandome imtis teisėkuros iniciatyvų, e, kad galim būtų pateikti parlamentui įstatymo projektą, reikia surinkti pusę milijono parašų. E, mes norėtume, kad e, žmonės galėtų atsimti savo nusavybę e, laisvą nuo skolų ir pradėti viską iš naujo. Savame suprantama, kad norint gražinti skolą, tiems žmonėms dabar tenka atsisakyti savo namų, taip pat jie praranda tas investicijas, kurias jau yra padarę ir toli gražu ne visi gali tai padaryti. Jiems reikia suteikti antrą šansą, suteikim galimybę nurašyti tuos e, hipotekinius kreditus. Reikia taip pat, kad e, įsigaliotų moratoriumas iškeldinimo iš e, pagrindinio būsto. Ir taip pat būtina, kad, kaip Ispanijos konstitucija ir numato, kad būtų pasirūpinta tų žmonių būsto poreikiais. E, dabar esame surinkę daugiau kaip 500 e, tūkstančių reikalingų parašų, tiesą sakant, turime jau pusantro milijono. Taip pat apklausas rodo, kad 80 procentų visų gyventojų remia tokį pasiūlymą, taigi kalba eina ne vien tik tai apie mus. Arbitražo tarnybos ir teismai taip pat labai aiškiai yra pasisakę apie tai, kad įstatymas turi būti reformuotas. Tad e, Europos teisingumo teismo kontekste yra sprendimai, kurie paremė mūsų judėjimo pastangas Ispanijoje konstatuota, kad Ispanijoje yra rimtų e, žmonių teisių pažeidimų e, ir e, teisėjai taip pat akcentavo, kad hipotekinių kreditų sutartyse yra neteisingų nuostatų E, teismo sprendimas daro nuorodą į 20 e, metų senumo direktyvą. E, aišku, kad Ispanijos vyriausybė nesugebėjo elgtis pagal Europos įstatymus, bet už tai moka paprasti Ispanijos piliečiai. Dabar Teismai sureagavo, e, jie e, įšaldė tam tikrus sprendimus dėl iškeldinimo. E, senate, Ispanijos senate neseniai buvo svarstytas teisės aktas, tačiau jis nesprendžia esminių klausimų. Reikia tiems tūkstančiam žmonių suteikti antrą galimybę, antrą šansą. Iš tikrųjų, dabar jau tuoj baigsiu. Ispanijoje piliečiai, kurie kovoja už savo žmonių teisės, e, pristatomi kaip nusikaltėliai. Vyriausybė nereaguoja jų problemas, E, tie, kurie taikiai bando ginti savo teises, yra vadinami teroristais, e, vyriausybė juos vadina naciais. Ir Amnesty International e, jau yra parengusi savo pareiškimą, kuriame ragina Ispanijos vyriausybę imtis atitinkų priemonių tinkamų priemonių. Ir paskutinis sakinys. Kalbame apie sistemišką žmogaus teisų pažeidinėjimą. Tai taip pat ir ekonominis klausimas. Mūsų šalis neišeis iš krizės, jeigu iš jos neišeis mūsų piliečiai. Taigi ir žmogaus teisų, ir ekonominių teisų pagrindų privalu pripažinti, kad tai yra išskirtinė, e, skubi padėtis susijusi su būstu. Čia mes turime galimybę įrodyti, kad Europos institucijas gali ką nors nuveikti piliečių labui, jeigu norite, kad ispanai aktyviai dalyvautų busimuosiuose Europos e, parlamento rinkimuose, pademonstruokite, kad jūs juos remiate. Gracias, Colau, Dėkoju, E, ponė pirmininkė. E, dėkoju, ponė. Dabar e, ponas Štaineris, komisijos atstovas. Labą dieną visiems. Norėčiau padėkoti ponė Kolao už situacijos pristatymą. Tai, kas dabar vyksta Ispanijoje, esame jau anksčiau gavę peticiją dėl panašios situacijos. 11 metų peticija ponia Marijan tada pateikė peticiją ir norėjo, kad datio in solutum situacija būtų panagrinėta europiniu mastu. Tuo metu komisija jai atsakė, kad skolų ir įsiskolinimų padengimo procedūros nėra reglamentuojamos ES lygmenių, tai yra daroma tik valstybių narių lygmenių. Mūsų padėtis, mūsų atsakymas šiuo atveju nesikeistų, situacija nepasikeitė, viskas yra mm, sprendžiama valstybių narių atžvilgių lygių, bet noriu paminėti, kad dabar yra teisingumo teismo sprendimas Asiz byloje ir pagal šį sprendimą Ispanija turėtų peržiūrėti dabar Ispanijoje galiojančias procedūras ir suteikti teisėjams galimybę išnagrinėti e, tas nuostatas sutartise tarp bankų ir vartotojų, išsiaiškinant, ar jos yra nesažiningos. Šiandien čia šioje salėje yra daug Europos parlamento narių ir čia norėčiau priminti, kad ir Europos parlamentas ir taryba 22 balandžio sutarė dėl e, kompromisinio teksto komisijos pasiūlymui skirtam hipotekiniams kreditams. E, Ta tekstą, tą komisijos pasiūlymą dar tvirtins Europos parlamentas ir Europos Sąjungos taryba. Ir šiame pasiūlyme e, ponas Sančias Presėdo, parlamento pranešėjas, yra pateikęs nemažai pakeitimų norėčiau paskaityti e, ištrauką iš Europos parlamento pranešimo spaudai, siekiant geriau apsaugoti e, e, paskolų ėmėjus. Europos parlamentas siekia taisyklių, kad užstatas, užstato pateikimas, jei tai yra nekelnojamas turtas, būtų naudojamas skolai pilnai padengti, jei dėl to sutariama, sudarant sutartį dėl užstato. Taip pat Europos parlamentarai nori, kad nekilnojamas turtas, kuris bus naudojamas skolai padengti, būtų parduodamas kuo geriausiamis sąlygomis, kad tai būtų apsaugoti vartotojai ir kad jie netaptų skolininkais visam gyvenimui. Tai e, dėl, dėl visų šių dalykų 22 balandžio sutarė parlamentas ir dabar komisija e, tam e, sutarimo, sustarimo projektui, kuriame atsispindi ir parlamento pozicija, pritarė. Europos priežiūros institucijos Europos bankų priežiūros įstaiga pradėjo renkti nuomonę. Ši nuomonė apims geriausią praktiką. Geriausia praktika skolų klausimų sprendimo srityje. aišku, ta nuomonė nėra teisiškai saistanti, tai nėra teisės aktas. Tačiau, e, ko gero, labai tikėtina, kad Europos bankų priežiūros įstaiga, remdamas į šią nuomonę, parengs gairias šioje srityje, kuriomis nacionalinės kompetentingos institucijos remsis savo veikloje. Komisija taip pat užsakė e, pranešimą, e, kurį turėtų parengti finansinių paslaugų vartotojų grupė. Tas pranešimas yra skirtas klausimai susijusiai su vartotojų apsauga iškilus finansiniam problemam. Taip pat rengiamas komisijos mm, tarnybų, e, rengiama komisijos tarnybų ataskaita e, dėl vartotojų įsiskolinimų. Ir kai visi šie dokumentai bus parengti, tada mes apsvarstysime, kaip ateityje e, šioje srityje. Dėkoju komisijos atstovui. Dabar žodis suteikiamas delegatams. Dėkui, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad ponė Kolau galėjo pasinaudoti galimybę pateikti peticiją e, peticijų komitetui. Mūsų komitetas yra Europos piliečių balsas. Ir reikia naudotis mūsų komiteto galimybėmis. Aš noriu pabrėžti tai, kad mes esame Europos piliečių balsas labai svarbu, kad šios Ispanijai kylančios problemos buvo atskleistos peticijų komitete. E, jūs e, atvykusi čia paaiškinote visiems Europos parlamento nariams, kokia mm, kad ši situacija privedė e, Ispanijos piliečius prie socialinės mobilizacijos, socialinio susitelkimo. Jūs gyvenat nuolatinės grėsmės sąlygomis. Labai susidomėjęs išklausiau informacijos ir tikiuosi, kad dabar jūs išklausysite ir manęs. Uh. pažįstu žmonių, kurie panašiai kaip jūs, jei taip galima sakyti, padarė klaidą e, įsiskolindami. Ir prisimdami paskolų naštą. Suprantame, Ispanijoje, apie ką jūs čia kalbate, E, Europos parlamentas tai yra taikos ir dialogo vieta. Ir norėčiau pasakyti, kad jūsų e, pasisakymai, jūsų siekiai įkvepia mus. Įkvepia mus siekti prisidėti prie jūsų problemų sprendimo. Komisijos atstovas priminė, kad ES e, rengia e, atitinkamas nuostatas e, dėl hipotekinių kreditų, bus kuriama bendra hipotekinių kreditų ES rinka, bus numatomos naujos procedūros, tai yra jei atsiras skolos, e, pirmoji galimybė tada, siekiant tas skolas panaikinti, nebebus žmonių išvarimas iš būstų, nebebus tų būstų konfiskavimas. Ką gali padaryti peticijų komitetas? Mes galėtume paspausti Ispanijos vyriausybę, sureaguoti į tą e, situaciją, kuri reikalauja neatidėliotinų veiksmų, kuri gali baigtis mm, dideliais, didelėmis socialinėmis problemomis. Šiandien ES ES e, lygmenių mes negalime kištis į Ispanijos e, vidaus reikalus, nes šie dalykai e, yra valstybių narių kompetencija. Pirmiausia, Ispanijos vyriausybė turėtų spręsti šias problemas, bet jūs, kaip visi ES piliečiai, turite teisę atvykti į peticijų komitetą, e, kreiptis su jum rūpinmais klausimais, jūs turite teisę gauti atsakymą, e, pateikdami savo peticijas. Ir šiandien e, noriu pasakyti jums, uh, kad labai e, vertiname, kad jūs čia atvykote. Pirmininkas, norėčiau įspėti visus, kad neviršytumėte kalbėjimui skirto e, lau, laiko. Dėkui, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi e, iš, galėdamas matyti mūsų komitete ponę Kalau. Aš pabandysiu pateikti šiek tiek informacijos e, apie e, tas problemas, kurias jinai išsakė. Socialistai Ispanijoje visuomet rėmė e, teisės aktus, kuriais būtų siekiama baigti, užbaigti tokią netinkamą E, paplitusią praktiką hipotekinių kreditų teikimo srityje. Iš krizės galėsime išeiti tik tai tuo atveju, jei pakeisime situaciją, jei apsaugosime labiausiai pažydžiamus savo piliečius. Turiu galvoje ir uh, santaupas ir, ir piliečių santaupas ir įmonės ir bankus. Šis parlamentas ėmėsi nemažai iniciatyvų skirtų bankų sektoriui. Ir manau, kad tai ko gero prisidės prie esamų problemų sprendimo šioje srityje. Kaip sakė komisijos atstovas, parlamentas ir taryba sutarė dėl užstato, dėl hipotekinių kreditų direktyvos. Ši direktyva sieks, kad nebūtų teikiamos uh, paskolos tinkamai neįvertinant vartotojų mokumo, uh, ir pateikiant jam visą reikalingą informaciją, taip pat šiuo pasiūlymu bus e, bandoma spręsti problemas galinčias iškilti hipotekinio kredito, per visą hipotekinio kredito laikotarpį. Ir, aišku, e, visos valstybės narės turės atitinkamai reformuoti, keisti savo įstatymus hipotekinių kreditų srityje. Visa tai bus reikalinga, kad būtų laikomasi direktyvoje numatytų principų. Aš esu pateikęs e, pakeitimus, e, tie pakeitimai buvo primti pagrindinis, aišku, mūsų siekis turėtų būti įvairesnių ir vartotojams netokių skausmingų sprendimų numatymas. Taip pat turėtume suprasti, kad tos priemonės turėtų būti realiai įgyvendinamos, o ne tik priemonės išdėstytos popieriuje turime e, kalbėti apie e, galimų problemų sprendimą. Būsto perėmimas, kai nesugebama sumokėti paskolos, neturėtų būti pirmasis, mm, pirmoji priemonė, kurios tokiu atveju įmamasi. Reikia ieškoti alternatyvių sprendimų. skolos mokėjimo stabdymas galėtų būti irgi viena iš galimų alternatyvų. Valstybės narės turėtų numatyti priemonės, kurias, kurios leistų vartotojui sugebėti padengti savo įsiskolinimą. Mes turime numatyti e, tą e, minimalų pajamų lygį turime apibriežti, kas tas minimalus pajamų lygis būtų ir siekti e, spręsti įsiskolinimo visam gyvenimui problemą. Ši problema kyla daugeliu šeimų, bet tai nėra tik atskirų asmenų problema, tai yra visos ekonomikos problema, tai yra sisteminė problema, kurią reikia spręsti jei neišspręsime per didelių skolų mūsų visuomenėje problemos, nesugebėsime išbristi iš ekonominės krizės. Turėtume rasti kelią žmonėms išeiti iš to, iš to skolų, ištrūkti iš to skolų kilpos. Manau, kad ES hipotekinių kreditų direktyva jeigu ir nebus panacėja, vis tiek e, numatys geresnės galimybės spręsti įsiskolinimo problemams. Tikiuosi, kad Ispanija laikysis šios direktyvos nuostatų ir tuo būdu e, remsis kitų valstybių praktika, ne tik ES valstybių praktika, bet ir, pažiūrėjau, JAV e, praktika, kuri jau turi tokias taisyklės pakankamai ilgai. ES reaguoja į situaciją hipotekinių kreditų rinkoje ir ieško būdų, kaip išeiti iš šios krizės. Sí, muchas gracias también. Eh, yo quiero saludar la presencia. Ačiū. Norėčiau pasveikinti pane Kolau, e, kurio atstovauja nukentėjusius asmenys taip pat. Norėčiau pasakyti, kad e, iš tikrųjų tai yra dalis situacijos, dėl kurios mums visiems turėtų būti gėda. Tai yra sistemos problema. Sistema leido, kad visą tai, ką ponė Kalau pristatė, įvyktų. Tačiau dabar sistema nepadeda išspręsti šitos situacijos. Mes turime iš tikrųjų išskirtinę situaciją ir tai buvo labai aiškiai pasakyta, ponia Atrogal. E, jūs negalite lyginti įsiskolinimų, kurie žmonėms susikaupė dėl to, kad jie patys sukėlė tą padėtį. E, Tokia atveju pasitaiko e, kitose valstybėse, tačiau negalime lyginti situacijos tada, kada tai yra bendros krizės pasiekmes. Čia mes turime iš tikrųjų humanitarinę problemą, humanitarinę krizę. Tai be abejo reikalauja keisti teisės aktus. O tam reikėtų, kad parlamento dauguma balsuotų už e, tokias taisomasis priemonės, tačiau mūsų problema yra ta, kad mes neturime parlamentinės daugumos. Uh, E, kuris sureaguotų į tai, ko nori piliečiai. O tai reiškia, kad e, parlamentas, atstovaujamasis valdžios organas, nebereaguoja į tai, ko reikalauja visuomenė. Tokia yra dabartinė situacija ir e, šitai susidarė atstovaujamasis demokratijos krizės fone. Juk turėtume vadovautis sveiku protu, kaip ponia Kalau ir minėjo. kalbame apie tai, kad žmonės žmonių turtas yra nusavinamas ir tai nėra atskirų e, asmenų, atskirų individų problema, tai yra socialinė problema, kuri tiesiog e, susijusi su eurozonos makroekonominiais e, trūkumais, silpnybėmis. E, Europos valdžios institucijos įvairiuose kontekstuose yra priemsios svarbių sprendimų. E, ir e, kai kurios iš tų europinių priemonių būtent ir sukėlė situaciją. Ir jeigu situacijos pačios patys negalima, tai dar reikia keisti tą modelį, kuris privedė prie krizės. Turime sustabdyti tą sistemą, kur leido imti tokio tipo hipotekinės paskalas. Uh, 2014 metais laukiame Europos parlamento rinkimų ir tai gali būti lūžio taškas. Jeigu nerasime, kaip demokratiškai spręsti šią problemą, remdamėsi sveiku protu, tai bijau, kad ES iš tikrųjų bus e, nubausta ir nebe pagrindo. Ačiū, ponė Romeva. <laughs> por alusiones le estoy diciendo que no necesito ni un minuto. Yo no, en ningún, mi querido amigo Raúl, yo no he... Sakant, e, norėčiau sureaguoti į pono e, Robą e, pastabą. Aš nekalbėjau apie skolas, aš kalbėjau apie tuos atvejus, kada nuosavybė savališkai užimama. E, Prieš suteikdamas žodį poniai Kolan, norėčiau suteikti žodį dar porai pičionerių, tai jeigu neprieštarusite, kadangi kitaip e, mes nespėsime peržiūrėti savo darbo tvarkės. Taigi noriu paprašyti e, pasisakyti e, parlamentarus, kurie prašė žodžio, nelgiau kaip 3 minutės. Ypatingai, jeigu jūsų frakcijos atstovai jau yra pasisakę, kadangi tik tokiu atveju visi turėsime vienodas sąlygas. ponė Kolau prašė, kad Ispanijos vyriausybė nustatytų 7 tūkstančių būstų e, mm, numatytų 7 tūkstančius būstų, kuriuos būtų galima gauti už nedidelę sumą. Ir, kaip jau buvo minėta, buvo pasiūlyta nauja direktyva dėl hipotekinių kreditų rinkos. Ispanijos e, partijos, socialistai, populiarioji partija, liberalai e, bei daugelis e, parlamento įvairių partijų atstovai pritarė šiai hipotekinių kreditų direktyvai Taigi, regis, kad ir Europos parlamentas, ir Ispanijos vyriausybė irgi turi, turi tuos pačius ketinimus ir Ispanijos vyriausybė yra E, siekia šią problemą spręsti. Dėl to man ne visai aišku, e, kodėl šiuos e, sakoma, kad nieko nedaroma šiom problemom spręsti. Mes nuosekliai siekiame šias problemas spręsti Ispanijos vyriausybė numatė priemonės, kurios e, atitinka e, Europos parlamentarų, Europos parlamento narių daugumos prašymus. Taip pat ir tos frakcijos, kuriai priklauso ponas Romero. Taigi, Ispanijos vyriausybės siekiai atitinka e, tai, ko nori Europos parlamentas. Aišku, kad visi esantis šioje salėje yra suinteresuoti, kad Ispanijos šeimos, kuriom kyla problemos dėl hipotekinių kreditų, atsidurtų geresnėje padėtyje. Ačiū pirmininkė. Bijau, kad krizė priartino mus prie kai, kai krizė mūsų suartina. Iš jūsų pasisakymo aš suprantu, kad e, konservatoriai ir kai kurios kitos politinės partijos dabar e, gerokai suartina savo pozicijas. E nėra reikalo ypatingai viešai deklaruoti ir komentuoti. Noriu pasakyti, kad graikai irgi patiria panašių problemų, taip pat ir italai ir daugelis kitų kurie turi būstus ir kurie ėmė būsto paskolas. Bankai taip pat susiduria su problemomis. Ir tai yra problema, kuri ko gero bijau bus e, sprendžiama pagal Vokietijos diktuojamas sąlygas. Nors Vokietijos teisė numato tam tikras nenumatytas situacijas, kur e, prioritetas turėtų būti teikiamas skolininkams. E, be abejo, tai yra platesnių įvykių, kurie paveikia ir Europą, ir visą pasaulį kontekste. Ir bijau, kad mūsų vyriausybės nelabai stengiasi kovoti su krize orientuodamas į socialinius kriterijus. Mūsų komitetas be Europos Sąjunga susiduria su kitokiamis problemomis. Tai e, nėra klausimas, ar mes kompetitingi svarstyti tokius, tokius klausimus, spręsti šias problemas ar ne. Problema yra tai, kad e, tai yra bendras iškinys ES, kuris ko gero greitai prives prie socialinio ramumo. Ir mes rizikuojame socialinę e, ramybę Todėl mano mintis, ir aš siūlyčiau, kad šis komitetas iš tikrųjų primtų tokią išvadą, būtų išreikšti pagėdavimą Europos komisijoje, taip pat ir kitoms institucijoms. Štai dėl ko, kad nuo dabar e, hipotekiniai kreditai negalėtų būti paverčiami vertybinės papirys, nes tiesiog neįsivaizduojama, kad E, hipotetiniai kreditai paverčiami vertiminis popieriais, vėliau, kuris vėliau prekiaujama tarptautinėse vertiminių popierių biržose. Toliau turėtų būti nustatytas taisyklės, kad tie, kas tvarko mūsų piliečių santaupas, e, tai yra bankai, e, ir bankai net bankai neturėtų tapti institucijoms panašiom į kazino. Turime šį klausimą spręsti labai atsargiai. Aš pritariu anksčiau kalbėsiams, kad, kad iš tikrųjų žmonės kenčia, jie praranda savo būstą. Ir aš manau, kad mes turime bent jau e, išreikšti tam tikrą pagydavimą, tam tikras rekomendacijas, kadangi tai vienintelis dalykas, ką galime padaryti, sprendimų mes negalime dabar priimti. Uh, E, e, reikėtų kreiptis į Ispanijos bankus, kad jie parodytų tam tikrą toleranciją, suteiktų laiko skolininkams įsimokėti ir to pačiu ieškotumėm europinio sprendimo šiai problemai. Panas Katas. Ačiū pirmininkė. Manau, kad tai vienas iš e, tokių problematiškiausių klausimų Europos parlamentui. E, problema palėtė Ispanijos piliečius, bet ne tik juos. Ir aš manau, kad tai taip pat e, daro tam tikrą poveikį žmogus teisų srityje. Nemanau, kad turėtumėm šiandieną laikyti, kad šitas klausimas apsvarstytas ir e, skubėti pateikti išvadą. Peticijų komitetas turėtų turėti galimybę surinkti daugiau informacijos ir išsiaiškinti, kas numatyta naujose Europos normose, dėl kurių dabar yra svarstoma, dėl kurių yra tariamasi, taip pat įvertinti situaciją kitose srityse ir tai turėtų spendėti siūlomose išvadose. Mokėjimų moratoriumas. Na, peticijos iš tikrųjų yra savotiškos deminimis peticijos. Ir be abejo, čia kalbame ir apie subsidarumo principą, pirmiausiai turėtume pagalvoti, kokios yra valstybių narių teisės, e, kad jų nepažeistumėm. Tačiau be abejo turime įvertinti situaciją Ispanijoje. E, ir mes, parlamentarai, turime galvoti ir apie kitokias galimybės, pavyzdžiui, kažkokį tai sprendimą Andalūzijai. teisinės kompetencijos klausimas yra kertinės svarbos klausimas. Teisingumo teismas mm, neseniai priėmė sprendimą e, prieš tas piknaudžiaujančias nuostatas. Ir šis sprendimas turi greitai būti perkeltas į nacionalinius teisės aktus. Manau, kad ispanų teisinė sistema yra kiek racionalesnė negu politinė sistema. Piliečiai tai puikiai supranta. Iš tikrųjų, kalbam apie išskirtinį atvejį, kuris e, labai pažeidžia piliečių teisės. Dėl to, manau, pirmiausia, reikėtų pamėginti e, surinkti daugiau informacijos, e, taip pat e, paieškoti platesnio teisinio pagrindimo, ne vien tik tai, tai kas išdėsta šios dienos peticijoje. Taigi komisija, manau, irgi neturėtų užversti šio puslapio. Na, aš galėčiau sutikti su dalim tų teiginių, kuriuos išsakė mano kolegos parlamentarai. Mes esame situacijoje, kai iš tikrųjų Pietų Europos valstybėse grėsia socialiniai neramumai. Ir tokia situacija neturėtų mūsų palikti abejingų. Todėl noriu pakartoti, aš manau, kad ši peticija turėtų likti atvira. Peticijų komitetas draugė su komisija turėtų skirti jai daugiau laiko ir įsigilinti detaliau į esamą patį, ypatingai vertinant taip pat naujas Europoje rengiamas taisyklės ir nuostatas. Mm. kolegos, gerbimieji peticijos autoriai. Šiandien girdėjome, kad Ispanijoje jau 40 tūkstančių šeimų yra iškelti iš savo būstų ir kad ta tendencija toliau tęsiasi. Todėl aš ir komisiją, ir kolegas kvieščiau pažvelgti toliau negu kad partiniai interesai. Pagalvoti apie tų žmonių likimą. Matome, kad e, valstybės narės e, neįgyvendina savo esminių kompetencijų. Ne, turiu galvoj klaidinančią reklamą, vartotojų apgaudinėjimą ar skaidrumo stoką. E, susidurime su nuostatomis, kurios yra paslėptos išnašose ir kurios paskui priveda prie to, kad milijonas ar daugiau žmonių Ispanijoje ir kitur atsiduria tragiškose aplinkybėse. Lygiai tas pats vyksta ir mano paties šalyje. Pažvelkime, kaip šiuo atveju elgesi bankų priežiūros institucija Ispanijoje. Ar jie tinkamai atliko tų bankų priežiūros darbą. Prisiminkime, kad e, Lehman Brothers bankas e, žlugo dar 2008 metais. Praėjo jau daug laiko, o tų problemų dar nesame išsprendę. Ir šimtai ir tūkstančių žmonių, kurie neturi nei laiko, nei pinigų, e, kad galėtų sudurti galą su galu, pragyventi iki mėnesio pabaigos, dėl to kenčia. E, matome, kad iš vienos pusės atimami jų būstai, tų žmonių būstai, antra vertus e, reikalaujama, kad jie sumokėtų skolą už namą, kurio jau jie nebeturi. Turime čia kalbėti apie solidarumą. O ką galima pasakyti apie bankų atsakomybę, atsižvelgiant į tą politiką, kurią jie vykdo. Duokite man pavyzdį banko, kuris e, be deramo atsargumo e, be tinkamo atsargumo e, procedūros išdavinėtų skolas. E, nuo 2008 metų daug bankų yra atsidūrę sunkioje padėtyje ir e, po to išgelbėti, o dabar už žmonių nugarų juokiasi. Aš e, turiu pasakyti, kad e, mes nesugebėjome, nesugebėjome apginti savo piliečių teisių. Ir tai vyksta ES lygmenių. Reikia pokyčių. E, laiko nėra daug. Tos šeimos neturi laiko ir mes nebeturime laiko iki kitų metų rinkimų. Todėl raginame komisiją, tarybą ir, ir šį komitetą toliau kuo aktyviau dėrėtis. E, taryba negali pasyviai stebėti e, ir žiūrėti, kaip ta didžiulė socialinė problema nušluos mus kaip tsunamio banga. Dėkui, ponė pirmininkė, ponė Kalau, e, sveikinu Jūs ir sveikinu tuos žmonės, kuriems Jūs atstovaujate. Peticijų komiteto nariai e, taip pat džiaugiasi, e, galėdami ir stengdamėsi padėti tokiems žmonėms, tūkstančiai žmonių demonstruoja ir aktyviai dalyvauja toje labai svarbioje piliečių iniciatyvoje, ypatingai Ispanijoje. Žmonės pasisako už savo teisės, nes e, iš vyriausybės pusės nėra jokios reakcijos į jų poreikius. Iš esmės jie pasijuto izoliuoti ir būtent todėl jūs čia atvykote. Jūs atvykote čia, kadangi bankai jūs apleido, todėl kad ir partijos, partijos jūs apleido. Kaip Galicijos e, nacionalistų bloko nariai, E, ir ne vien e, todėl, kad esu kažkokios politinės grupės e, nari, aš noriu pasakyti, kad peticijos autorių ne tik, kad reikia smerkti, bet reikia parodyti jiems kuo didžiausią pagarbą. Na, kalbant apie hipotekinės hipotekinius kreditus, o vėliau e, kalbėsime taip pat apie tam tikrų finansinių produktų pardavimą Ispanijoje. E, aiškiai matome, kad e, Ispanija susiduria su labai didelėmis problemomis. Tiesą sakant, niekas neatsakingas už tai, kad sistema žlunga. E, į Ispanijos bankams e, pereitais metais e, buvo pervesta daugiau kaip 40 milijardų eurų tuo tarpu, kai daugybė šeimų buvo paliktos be būsto. Ir žinoma, visa tai dėl vyriausybės netinkamo požiūrio. Todėl paskutinis dalykas, kurį mes jums E, turėtume, turėtume pademonstruoti, yra pasmerkimas atvirkščiai, mes tu, privalome jūs paremti ir jums padėti. E, kai kurie e, kalbėjusieji sakė, kad į tų žmonių poreikius bus atsižvelgta naujose įstatymuose, bet to kol kas neįvyko. Taip, yra teisėkros iniciatyvų, kurios e, numato tam tikrus pokyčius, e, kai kurie pokyčiai yra įmanomi. Mes e, šiuo atveju tačiau kalbame apie žmonės, kurie yra sukčiavimo aukos. Jie praranda savo namus, E, turiu pasakyti, kad todėl e, peticijų autorius mūsų frakcija tikrai parems. Ponas Martinės Martinės. Kolegos, e, noriu pasveikinti atvykusius peticijų autorius ir išreikšti savo solidarumą su jais. Aš e, Pasižymėjau tuos skaičius e, ir būkštojimus, kurie buvo išsakyti, iš tikrųjų tai kelia labai didelį nerimą, e, kadangi atsiliepia tūkstančiams piliečių. Iš tikrųjų, mano nuomonė, šita padėtis e, yra skandalinga. nepamirškime, kad mes čia parlamente esame tam, kad atstovautume savo piliečiams, atsakingiams piliečiams. Ir sakymas, kad e, vyriausybė savo e, tvarkos palaikymo pajėgas e, skolina bankams, kad e, tie galėtų išieškoti e, skolas, e, taip pat yra skandalingas. Aš manyčiau, ponė pirmininkė, kad nieko kito mums nelieka, tik tai bandyti spręsti šią problemą. Galų gale, ko mes čia esame. Žinoma, apgaudinėsime žmonės, jeigu leisime suprasti, kad galime padaryti daugiau negu kad galime. E, tiesą sakant, ta e, padėtis, kuri čia buvo išdėstyta, visiškai kertasi su Europos e, socialinės gerovės modeliu. Tai ir mes neprimame jokių priemonių, nors matome, kad atsitinka kažkas, kas prieštaroja mūsų vertybėms, kas nesuderinama ir čia parlamente, e, nes derinama ir su parlamente priimtomis priemonėmis. E, e, iš tikrųjų, e, jeigu ES nieko negali padaryti, tai iškilo klausimas, kodėl reikėtų čia atvykti. E, reikalas tas, kad mes tikime e, Europos projektu, mes tikime esminėmis vertybėmis. Ir e, manyčiau, kad dabar mes kaip e, komitetas turime e, suteikti tam tikrą formą, kuria, kuriame galima būtų tokias problemas dėstyti, išdėstyti. Žinoma, apie tai galima įvairiopai kalbėti, bet jeigu jau turime situaciją, kai nesilaikoma Europos standartų ar taisyklių, tai tiesiogiai paliečia ir mus. Čia jokio vien nelieka, šios peticijos uždaryti mes niekaip negalime, ji turi likti atvira. E, e, Ispanijos didžiausi laikraščiai jau rašo, kad mes šiandieną e, tas peticijas svarstysime ir tikrai paskutinis dalykas, kuris turėtų įvykti šiandieną, yra jas uždaryti. Antra vertus, ne komisija nusprendžia, ar e, peticiją reikia uždaryti ar ne. Tai darome mes. E, komisija nėra ta organizacija, kuri peticiją gali uždaryti. Aš manau, kad mes turime paraginti komisiją ir toliau tęsti padėties analizė, kol prieisime iki tokio etapo, kai čia mūsų komitete bus galima pasakyti, kad komisiją galima uždaryti. Ar todėl, kad išsiaiškinsime, kad nebuvo sulaužyta jokių taisyklių, ar dėl to, kad buvo kreiptasi į kažkokį teisinį formą, jeigu Europos teismas įgalios, pavyzdžiui, Ispanijos vyriausybė priimti atitinkamas priemonės. Ir tokiu būdu tada e, bus sustabdytas e, teisių pažeidinėjimas. Taigi, e, mes ne tik turime tą reikalą iki galo stebėti, tęsti, E, mes e, turime taip pat prisiminti, kad e, jeigu ir bus imtasi priemonių, tai tai bus tokias priemonės, kurių nebūtų buvę imtasi, jeigu jūs nebūtumėte mobilizavę savo pajėgų, savo veiksmų. Ir tiesą sakant, tai teikia man pasitenkinimo. E, manau, kad šioje srityje judame link harmonizuoto požiūrio e, valstybėse narėse egzistuoja gana smarkiai besiskiriantys įstatymai, bet e, turime akcentuoti, kad nenorime, kad tokia padėtis kartotųsi bet kurioje iš mūsų valstybių narių. E, e, piliečių iniciatyvoje yra vienas svarbus akcentas. E, turime bankus, kurie išdavė hipotetinius kreditus, įvertinę užstatomą namą 300 tūkstančių, Tuo tarpu dabar jie sako, kad e, to namo vertė yra tik 50 tūkstančių dėl to, kad pasikeitė padėtis rinkoje. Tai e, aš manau, kad e, kai bankas pritaiko tam tikrą kainą nekinuojamam turtui, ta kaina neturi paskui keistis priklausomai nuo rinkos situacijos. E, taigi e, nereikėtų čia daug kalbėti už ar prieš, reikia mums e, skatinti tokį procesą, kad tie, kurie kreipiasi į mus su šiuo skundu, matytų, kad mes e, veiksime jų naudai ir ginsime jų teises, kurios e, visuomenėje nebuvo gerbiamos. E, Salvatė. Dėkoju. Gerbiama Miranda, nebūkite demagogė. Aš norėčiau, kad sudarytumėt galimybę man dabar pasakyti, ką galvoju, nes kai jūs kalbėjote, aš jums netrukdžiau. Vyriausybė patvirtino karališkai dekretą ir jo taikymo įstatymą. Ir tame įstatymė atsispindi visi jūsų, e, taip pat ir žaliųjų prašymai. EPP, socialistai, demokratai, žalieji ir liberalai, konservatoriai Europos parlamente visi susitelkia ties vienu bendru dalyku, e, visi susitelkia ties šiais svarbiausiais dalykais ir būtent juos Ispanijos vyriausybė ir įgyvendino. Norėčiau dabar sureaguoti ir pakalbėti apie Ispanijos vykdomą politiką. Aš nesu labai patenkinta minėta direktyva, bet nesu patenkintas minėta direktyva, bet e, suprantu, kad Ispanija turi atitinkamai keisti savo teisės aktus, kad perkeltų uh, europinę direktyvą. Europos parlamentas skiria dėmesio šiam klausimui ir manau, kad, Europo, kad Ispanijos vyriausybė e, turėtų įgyvendinti šios direktyvos nuostatas. Dėkui. Dėkui, ponė pirmininkė, suprantu, kodėl šiandien tiek daug emocijų dėl to, kad atvyko žmonės, kurie iš tiesų kenčia. Mūsų parlamentas e, sudaro galimybę išgirsti šių žmonių balsą. Jei ne mes, tai jie negalėtų išsakyti savo problemų ir negalėtume rasti tų problemų sprendimo. Aišku, kad tos problemos yra pakankamai įsisenėję. Čia mes turime siekti sprendimų, kurie e, išspręstų šių žmonių problemą. Tai nėra tik šių žmonių problema, tai nėra tik atskira problema. Tai yra problema susijusi su nekilnojamo turto burbulo sprogimu ši problema atsirado dėl kainų, būstų kainų kilimo, nes būstų sektorėje vyko labai daug spekulacijų ir bankai spekuliavo, ir verslininkai spekuliavo. Būstų burbulas sprogo ir jo pasiekmes matome. Turime bandyti išspręsti šią problemą. Jau ėmėmės e, politinių e, sprendimų. Žmonės prisėmė šiuos kreditus, nemanė, kad praras darbą ir nebegalės įvykdyti savo įsipareigojimų, bet įvyko ekonominė krizė, bet regis neaišku, nėra aišku, kas atsakingas už šias problemas. Tie, kas prarado darbą dėl e, vyriausybių vykdomų e, taupimo politikos priemonių, taip pat prarado ir savo būstą praktiškai liko be dviejų pagrindinių dalykų, kurie svarbus žmogiškam orumui užtikrinti - be darbo ir be būsto. Bet vis tiek jie turi gražinti skolą, nors nebeturi nei būsto, nei darbo. Tie jų būstai yra parduodami viešose aukcionuose ir puikiai žinome, kaip tie aukcionai veikia ir už kokias kainas tie būstai parduodami. Turime ieškoti sprendimų. Tie sprendimai uh, yra susiję su hipotekiniu mm, kreditu problemos sprendimu. Jei būstas įvertinamas 300 tūkstančių eurų suma, o po to vertas 50 tūkstančių, Tai kaip tada reikia, kad tie hipotekiniai kreditai orientuotųsi į realybę? Nes tik taip galėsime padėti piliečiam išspręsti jų problemas. Pirmoji taisyklė, ko gero, kurią galėtume uh, taikyti, būtų dacio insolutum, kuri jau yra taikoma ne vienoje valstybėje. Pone Stanoka. Ačiū pirmininkė. Nukreipkime šiek tiek nuo ispaniškojo konteksto ir šiek tiek išplėskime problemą. Patinka to, kad ponas Tugalis minėjo e, įvairius parlamentarus, tačiau nepaminėjo mano šalies Latvijos. Taigi noriu paminėti, kad šita problema egzistuoja ir mano šalyje, ir praktiškai visose trijose Baltijos valstybėse. Ir kalbant apie procentą nuo gyventojų skaičiaus, tai ko gero nukentėjusių procentas neką mažesnis negu Ispanijoje. Taigi aš be abejo pasisakau už tai, kad peticija liktų atvira. Taip pat pasakau, kad būtų primta nauja direktyva dėl e, būsto paskolų arba hipotekinių kreditų. E, na ir vėlgi E, e, reikia imtis priemonių e, šiai problemai, kuri atvyko iš JAF ir apėmė Europą. Ir aš palaikau peticijos teikėjus bei interesus. Ačiū toliau. Prieš teikdama žodį po Nikolau. Stiksiu žodį pirmam parlamentarui. E, Pirminkė, aš kalbės trumpai. Išklausęs viską, kas buvo šiandien pasakyta, noriu pasiūlyti vieną idėją. Bet tikiuosi, jūs leisite man tą idėją pristatyti. Mes kalbėjome apie dalyvavimą. Ši problema palėtė ne tik Ispaniją, bet ir kitas valstybės. Ja išspręsti iš tikrųjų yra sudėtinga. E, priežastis glūdi įvairiuose veiksniuose. Tačiau e, vienas iš, viena iš nuskambėjusių minčių buvo tai, kad e, išrinkti atstovai nebeatstovauja piliečių. To nebuvo pasakyta viešuose diskusijose, bet tai nuskambėjo mūsų institucijoje. Ir šitoks teiginys tikrai nėra demokratiškas. Aš be abejo sveikinu visus piliečius, kurie turi problemų, įskaitant ir ponę, kuri pristatė šią problemą. Tačiau tai nėra problema, kuri atsirado tik dabar. Nuo 2011 metų iškilo daug įvairiausių problemų. Ir akivaizdu, kad e, hipotekinių kreditų sistemą reikia keisti, joje daug spragų. Tačiau hipotekinių kreditų sistema taip pat leido 97 procentams gyventojų susimokėti už būstą. Tik 3 procentai turėjo sunkumų. E, šie 3 procentai, kurie atsidūrė tam tikroje pažeidžiamoje situacijoje, turėjo būti apsaugoti. Tačiau tam, kad galėtumės apsaugoti, reikėtų keisti įstatymus, kad išvengtumėm tokių žiaurių pasiekmių, kai žmonės praranda būstą, kai yra šeimos ir panašiai. Ir vienas e, iš dalykų turi būti pasakytas tvarai, nes kitaip mes užsiemame tik tai demagogiją. Tai nėra Ispanų parlamento problema, tai nėra šios dienos problema. Tai yra labai kompleksiška, labai sudėtinga problema. Vyriausybė bando spręsti šią problemą, ne visiems sprendimai patinka, tačiau e, be abejo bandoma išspręsti problemą visapusiškai, kad e, ir e, kitų pusių interesus būtų atsižvelgta. Taigi, e, aš noriu pasakyti, ponė Kalau, kad e, turėkite vilties. E, mes tikimės, kad reikalai pajudės, nepaisant to, kad problema iš tikrųjų yra rimta. Ačiū, ponė Kalau. E, ačiū. Buvo pasakyta daug įvairių dalykų, sunku į viską sureaguoti. Panas Urto atsakė ponui Urtokai. E, Ta pati matome ir Ispanijoje tarp jų dviejų partijų. Iš tikrųjų, mėtomasi melu, objektyviai vertinus, tai iš tikrųjų šie teiginiai yra melas. Žmonės kaltinami smurtu vien dėl to, kad jie gina savo teisės ir tai yra neteisinga. Uh, Ir mes puikiai žinome, kad e, e, jūsų patys vienintelė reakcija į rinkėjų e, problemas yra melas. Tai jokie šimtis, mes dirbame keturis metus, mus palaiko piliečiai, piliečiai, kurie, tiesą sakant, buvo labai kantrus iki šiol. Tuo tarpu bankų sektorių palaiko vyriausybė palaiko valdantieji. Mes išbandėme visus kanalus, visus kelius, mes kalbėjome su visais, su kuo tik tai galėjome kalbėti, kalbėjome, apie, kalbėjome su, su, su socialinėmis partijomis, e, kalbėjome su savaldybėmis, surinkome milijoną parašų. Tačiau įstatymas neleidžia mums ginti žmonių. Mes padarėme viską, kas įmanoma ir kas neįmanoma. Prašėme parlamento nariams, priklausantiems jūsų partijai, parašėme jiems laišką e, prašydami atvykti į sutikimą su e, visais e, dirbančiais šio klausimu, nagrinėčiais šią problemą. Bandėme paaiškinti, kad problema yra labai skubi, labai aštri, tačiau niekas iš jūsų partijos parlamentaro nesureagavo. Jie net nenorėjo aptarti šių problemų su banko piknaučiavimo aukomis. Uh, Be abejo, mes naudojame savo e, prigimtinę teisę protestuoti. Akcijos yra taikios, tačiau mes bandome kreiptis į parlamentarus, kurie šiaip jau privalėtų išklausyti piliečių nuomonės. Šiandieną buvo pasildos komunikatas. E, ir jame vėlgi buvo pasakyta, kad mūsų protestai bei mūsų e, pareiškimai yra visiškai teisėti. Atsiprašau, vėl kalbu per greitai, pirmininkas pristabdė kalbėtoją. Teisėjai paskelbė komunikatą, policijos padaliniai taip pat paskelbė komunikatą ir visi sutinka, kad platformos protestas, e, skaitant ir akcijas, buvo Ehm, taikios, e, demokratiškos ir nėra už ką jos kaltinti ar pravardžiuoti teroristais, nacistais ar panašiai, kaip tai darė jūsų partijos nariai. Kai kuriuose kitose valstybėse tokie parlamentarai apskritai turėtų nedelsiant atsistatyti ir jie būtų paduoti į teismą, kadangi tai yra nusikaltimas, pavyzdžiui, Vokietijoje. E, švaistytis nacisto etiketėmis yra laikoma nusikaltimu, tuo tarpu Ispanijoje tai vyksta sistemingai. Kol kas platforma nebuvo įsivėlus nei vieną smurto proveržį. Tačiau e, parlamentarai mėgina nukreipti dėmesį tam, kad nereiktų diskutuoti apie realias problemas. Jūsų partija nenori imtis nieko, nepaisant viso to, kas buvo pasakyta. Piliečiai E, stebi šį procesą, jie palaiko platformą, palaiko mūsų protestą, todėl mes tęsime ją. Ir net jeigu jūs mus persekiosite ir kaltinsite visokiausiais nusikaltimais, jūsų partija tai jau daro, tai daro ir viešoje erdvėje, per televiziją. Ispanijoje mes be jokių įrodymų buvome apkaltinti, e, buvo mėginama nuteisti kai kurios iš mūsų atstovų, tačiau tiesa niekur nedingo. Kalbėjote apie S direktyvą, kuri dabar turėtų būti tvirtinama. Aš norėčiau paprašyti parlamentar nepamiršti vien dalyko direktyva galbūt ir spręs problemas ateityje. E, bus nuostos dėl ateities e, būsto paskolų, ten kalbama apie geresnį informacijos teikimą, daugiau skaidrumo, e, apie tai, kad negalima naudoti piknaudžiaujančių nuostatų, tačiau mes kalbame apie tūkstančių žmonių, kurie jau nukentėjo, kuriems reikia sulaukti skubaus atsakymo, skubaus sprendimo. Tūkstančiai žmonių Ispanijoje tiesiogiai paveikti šios krizės, dar daugiau paveikta netiesiogiai. Jiems reikia sprendimo dabar ir e, busimoji direktyva nieko jam nepadės. Taip pat norėčiau pasakyti, kad ES direktyva e, kalba apie įprastą situaciją, kuri būtų būdinga daugumai ES valstybių, bet Ispanijoje suklosti ypatingoje padėtis, kuri nėra normali. Taigi direktyva nagrinėjanti įprastinę padėtį, įprastinę situaciją, vargu ir spręs kritinės padėties problemas. E, galų gale, kalbant apie Ispanijos teisės aktus, jūs minėjote, kad e, dabar Ispanijos parlamentas irgi rengia tam tikras pataisas, tai neišspręs problemų. 2012 metais vien tik tai. E, E, buvo paliesta 6 tūkstančiai namų, 40 e, tūkstančių iškelinimo atveju. Naujasis įstatymas irgi neišspręs šios problemos. Bankai superka būstus, superka namus, valstybė superka tos būstus iš bankų ir užuot E, perdavė tuos būstus šeimoms, kurios liko be būsto, e, vyriausybė perparduoda šios būstus užsieniečiams. Iš esmės verčias tam tikrą spekulaciją. Aš manau, kad iš tikrųjų mes turėtumėm prioritetą teikti Ispanijos piliečiams, o ne užsienio spekuliantams. Ir aš noriu pabaigę pasakyti, kad šitas statymas tikrai nepadės įsiskolinusiems žmonėms, tai joks sprendimas e, teisės Iho. Buvo teisės, kuris E, preliminarų sprendimą pasiuntė į e, pasiteisingumo teismą. Teismas priemė sprendimą, kad e, tai nedėsėtas sprendimas. Ir vėlgi ne aš, bet būtent teisėjai pacituosiu, pasakė, kad šitas įstatymas yra iš esmės siaubingas, monstriškas įstatymas ir jis dar labiau pagilins krizę. Daug teisės ekspertų pakartojo tą patį. Uh, Gal jie visi teroristai, gal ir teisėjai yra teroristai, ir policija yra teroristai, visi aplinkui yra teroristai. Atsiprašau, tačiau mes turime dar daug peticijų teikėjų, sako pirmininkas. Kągi, aš pabaigsiu prašydama atvykti į Ispaniją ir pamatyti padėti patiems. Atsiųskite delegaciją į Ispaniją ir vietoje jūs pamatysite, kokia pati suklosti, jūs galėsite pasikalbėti su visom dalyvaučiam šalim, galėsite pakalbėti su teisėjais, su policijos atstovais, su šeimomis. E, atvykite su delegacija į Ispaniją. Ispanija tikisi, Ispanijos gyventojai tikisi, kad parlamentarai atvyks ir patys pamatys, kad patys nėra tokia jau graži. Dėkuoju, poniai Kolau suteiksime galimybę e, ponui Urkais e, sureaguoti, o po to aš apibendrinsiu. Dėkui, dėkui ponė pirmininkė. E, ar turite savo platformos atstovų Baskų krašte? Netiesa, tai, ką jūs sakote, kad iš mūsų e, frakcijos, iš mūsų partijos e, niekas e, su jumis nenorėjo susitikti. Jūs taip pat minėjote, kad kitus atvejus, kai tariamai kažkas kažką apie jūs pasakė, bet įvardinkite, kas konkrečiai. Toliau jūs sakote, kad vyko jūsų žodžiais taikus e, protestai, bet kiek aš suprantu, tai ten buvo grasinimo e, elementų. Pasakykite man, ar e, nebuvo atveju, kai buvo einama į žmonių namus ir jie mm, ir, ir tiems žmonėms buvo uh, e, grasinim, grasinama. Pone pirmininkė, aš ką tik buvau įžestas, negaliu to leisti, sako ponas Turgais. Pirmininkas, aš norėčiau paprašyti visų šioje salėje klausytis ramiai ir susilaikyti nuo bet kokių įžeidinėjimų. Aš pats kol kas kaip e, Europos e, jungtinės kairiųjų grupės frakcijos narys nekalbėjau, turiu dabar pasakyti, kad e, Esu dėkingas Jums už tai, kad atvykote čia, kad iškėlėte šią dramatinę problemą. Ta situacija nėra būdinga vien tik Ispanijai, galbūt e, ji Ispanijos kontekste yra aštresnė. E, Mes žinome, kad Ispanijoje 6 milijonai žmonių neturi darbo e, ir tai galima sulyginti su smurtu, dar atsimenant, kad ir e, socialinės nuostatų jie nepatiria. Buvo minėta Teisingumo teismo, kad e, Ispanijos teisės aktai dėl e, įkeistų būstų perėmimo netitinka 1993 metų direktyvos. Ar komisija negalėjo dar prieš teismo sprendimą uh, pastebėti, kad nesilaikama tos direktyvos. Tokiu būdu galima buvo užkirsti kelią daugeliu žmonių kančioms. Komisija privalo užtikrinti, kad direktyvos būtų dermai gyvendinamos. Kaip komiteto pirmininkas turiu pasakyti, e, susidarė nuomonė, kad ši peticija turi likti atvira aš e, kreipsiuosi į koordinatorius, kad jie išanalizuotų įvairias iniciatyvas, kurios e, galimos, sprendžiant hipotekinių kreditų problemas. E, galima tai padaryti įvairiomis formomis, galima pateikti klausimą žodžiu, galima elgtis kitaip. Tad e, koordinatoriai turėtų išanalizuoti visas galimas iniciatyvas, kaip toliau mums nagrinėti šią peticiją, kurią mums pristatė ponė Klau. O dabar e, toliau dirbsime pagal darbo tvarkę. Ačiū. Señorías, por favor, ocupen sus asientos. Vamos a continuar. Gerbėmėji komiteto nariai, prašau susėsti į vietas, turime dirbti toliau. Receso de 5 minutos. E, kai išnagrinėsime kitą punktą, padarysime kelių minučių pertrauką. Prašau tvarkos. Bien, pasamos al punto 6, participaciones preferentes. Pradedame nagrinėti šeštąjį punktą dėl privilegijuotųjų akcijų. Pas mus atvyko keletas e, peticijos autorių, suteiksime jiems žodį, bet e, labai prašau pasisakinėti glaustai. Mes penlik daug laiko skiriame pirmam punktui aptarti. Dabar peticija 1247 2012 e, metų Dėkuoju pirmininkė, e, mano e, tėtis, e, šios peticijos autoris negalėjo dalyvauti šiame posėdėje, todėl aš pasisakinėjau vietoj jo. Ispanijoje daug žmonių yra susidūrę su šia problema. Eina kalba apie netinkamą bankų veiklą jų elgesį su e, investuotojais. E, žmonės, e, kurie norėjo investuoti pinigus bankuose, pamatė, kad jie yra apgauti. Žmonės, tokie kaip mano tėvas, kuris kaupė, taupė pinigus per visą savo gyvenimą ir paskui juos investavo, pamatė, kad yra apgauti. Konkrečiai vienas iš Barcelonų, Barcelonos bankų, taupamųjų bankų, kuris dabar jau susijungė su kitais, tapo bankija grupės nariu, turimas galvoje. būčiau e, dėkinga, jeigu Europos parlamentas e, pažvelgtų į šią problemą. E, kalbėdamas su savo tėvu visiškai negalėjau patikėti, kaip tokia, kaip tai gali būti leidžiama tokioje valstybėje kaip Ispanija, kuri yra išsi, išsivyščiusi šalis, kaip gali bankų, konkrečiai taupomųjų bankų klientai būti palikti be jokios pagalbos. E, e, vartotojų arbitražo tarnyba dabar siūlo nukentėjusiems vartotojams savo paslaugas, bet e, visiškai neaišku, kokiais kriterijais bus tame procese vadovaujamasi. Nežinome, kokiamis aplinkybėmis klientai turės galimybę atgauti savo pinigus. Mano tėvas e, įdėjo e, savo indėlį į tai, kas, ką jis mane esant terminuotų indėlių, tačiau vietoj to gavo privilegijuotas akcijas. Tai yra didelės rizikos produktą, į kurį, e, akivaizdu, mano tėvas nebūtų investavęs viso gyvenimo santaupų. Dabar dabartinė vyriausybė jau ėmėsi tam tikrų veiksmų, žingsnių, e, parengė e, vartotojo arbitražo sistemą, bet e, sąlygos tos sistemos veikimo nėra aiškios, keliama kažkokių papildomų sąlygų, taigi visiškai nėra aiškumo, kada galima galbūt e, bus atgauti savo pinigus ir kokiamis sąlygomis. Taigi e, savo trumpame pasisakymė aš tiesiog e, išdėstyti mūsų būkštavimus, kaip 21 amžiuje vartotojai gali palikti be jokios apsaugos išsivyščiusioje pasaulio valstybėje, tokioje kaip Ispaniją. E, spontaniškai e, paprastų piliečių iniciatyva mm, yra susibūrę e, žmonių grupės, kurios tengiasi tas problemas spręsti. Mes turime mus palaikančių žmonių Ir e, dar kartą pasakysiu, kai aš žiūriu į savo tėvo akis, tai turiu pripažinti, sunku patikėti tuo, kas darosi. E, Jose Manuel. Aš e, atvykau čia, kadangi spalio mėnesį esu pateikęs, pereitais metais spalį esu pateikęs peticiją e, mums. E, Buvo parduotos tam tikros e, akcijos ir e, mes manome, kad tai darant buvo pažeisti baudžiamojo straipsnio 6 ir 7, e, baudžiamojo kodekso 6 ir 7 straipsnis. E, Ispanijos akcijų rinką prižiūrinti institucija e, yra parengusi savo bukletą ir penktame straipsnėje ten sakoma, kad e, priimant e, sprendimą investuoti į vieną ar kitą finansų produktą, e, būtina remtis informacija, kuri yra patalpinta į šį bukletą šiame dokumente ir jo prieduose iš viso yra 75 puslapiai. Yra dar vienas dokumentas, 127 puslapių. Taigi prieš vartotojui perkant produktą, jis šiuos dokumentus ga, turi gauti ir tie dalykai turėtų būti jam išaiškinti. E, taigi, ta priežiūros institucija yra išleidusi daug dokumentų, šešis iš jų aš čia esu atsivežęs. Bankams reikia šviežio kapitalo, e, jie leidžia privilegijuotasias akcijas ir subordinuotus e, produktus. Tada akcijų rinka prižiūrinti e, institucija mm, su tuo sutinka. Ir viso to tikslas E, yra leisti bankui tuos produktus panaudoti kaip savo kapitalą kad ir pasigerinti savo mokumą. Užtikrinti, kad jis bus mokus. E, ir tada tai reiškia, kad vartotojui nemokama e, dividendai ir ne, neina net kalba apie e, aukštos kokybės investicijas. Klientas e, negali tinkamai vertinti mechaniškai ir išspausdinama forma paprašoma e, ją pasirašyti ir klientas negauna tos informacijos, kurią aš minėjau. Pagal generalinį direktorių bendra taisyklė E, tokia, kad e, e, tokie produktai dažniausiai yra skiriami nedideliems investuotojams, dažnai pensininkams. Ir per 15 dienų pagal 17 straipsnį, 17 punktą galima apsispręsti atsisakyti tos sutarties. bet e, praktikoje yra atveju, kai sutartyse iš vis nėra parašų, kai nenumatomas, nenurodomas terminas. Įprastomis aplinkybėmis žmonės pasitikė banku, kuriame, pavyzdžiui, jų sąskaita yra daug metų ir e, jie pasitikė tuo, kas jiems yra sakoma, parduodant tuos produktus. Aš turiu čia e, teisėjo padaryta išvada, e, kur sakoma, kad pagal ES atitinkamą e, direktyvą vartotojai turi gauti visą būtiną informaciją. Ir eina kalba apie klientus, kurie nori taupyti. Taip pat e, yra taisyklės e, dėl tų produktų pateikimo pa, į rinką, tačiau jos yra ignoruojamos. Reikalas e, tas, kad e, yra tam tikri būdai, kaip jie tuos produktus pardavinėja. E, Yra vidaus e, dokumentai, kurie labai aiškiai rekomenduoja, kad tie produktai turi būti parduodami smulkiems e, klientams. E, šimtai atvejų kai yra sakoma, kad parduodamas produktas yra mažos rizikos produktas to tarpu, kad jie toksiškai rizikingi. E, turiu daug čia tokių pavyzdžių, jau beveik e, viską pasakiau, mes, e, sakau, matome daugybę klaidų, trūksta parašų, jau yra buvę apie 15 tūkstančių e, bylų arbitraže ir e, visas jas laimėjo vartotojai. Tad e, toks yra mano skundas, jo kopiją turi ir Galicijos valdžia. Aš kviečiu jūs atvykti į Ispaniją, į Galiciją, jūs pamatysite, kad ta problema palietė milijoną žmonių ar daugiau ir ją būtina spręsti. Dėkui toliau, Domingės. Domingės. Dėkoju. Dėkoju peticijų e, komitetui. Dėkoju, kad galime čia pristatyti savo problemas susijusias su pažeidimais, parduodant finansinės priemonės mūsų taupomosiose bankuose. Aišku, laiko labai nedaug, bet 80 tūkstančių žmonių yra praradę savo santaupas. ir praradę dėl to, kad du Galicijos taupomieji bankai, Nova Galicija ir Galicija banko piknaudžiavo klientų pasitikėjimu. Tokį finansinių priemonių pardavimą tie bankai suplanavo ir įvykdė. Žmonės prarado 2 milijonus eurų santaupų. Nuo 2003 metų Ispanijos vyriausybė nieko nedarė kad tokia situacija nesikartotų. Dalis bankų, kaip žinome, dalyvauja mm, vykdydami neatsakingą hipotekinių kreditų politiką, nes bankam esant finansiniai kriziai reikia lėšų. Taip pat jie pardavinėja ir finansinės, didelės rizikos finansinės priemonės savo klientam. Tai yra privilegijuotosios akcijos ir obligacijos. Klientai pasitikėjo savo bankais ir įsigijo šių vertybinių popierių. Mhm. Šis sukčiavimas vyko dviem mechanizmais, naudojantis dviem mechanizmais. Klientams buvo sakoma, kad tokios operacijos jiems bus labai pelningos, kad e, tokie finansiniai produktai yra patikimi, bet tie žmonės neturėjo jokio, jokios finansinės investicijų patirties. Be to, kita problema yra, kad tiem finansiniam priemonėm įsigyti buvo naudojami žmonių sutaupyti pinigai. Kai jie norėjo parduoti tas finansinės priemonės, išaiškėjo, kad tos priemonės nebeturi jokios vertės. Dabar 25 tūkstančiai žmonių dar yra prisipirkę tokių finansinių priemonių. Tai yra apgavystė ir sukčiavimas. Žinote, kad ES direktyvos numato sąlygas, kuriomis remiantis didelės rizikos finansinės priemonės gali būti pardavinėjamos. Klientai turi būti tinkamai informuojami, turi gauti visą informaciją ir turi būti atliekamas investuotojų tinkamumo testas. Aišku, kad to nebuvo daroma kai kalbu apie tai, kad labai daug žmonių nuo to nukentėjo, tai turiu galvoje ne tik 80 tūkstančių žmonių, kurie nukentėjo nuo Galicijos dviejų bankų. Yra daugiau žmonių. E, ir ne tik asmenys yra nukentėję, vietos vyriausybės institucijos, vietos e, regioniniai parlamentai. 90 procentų nukentėjusių žmonių yra smulkus indėlininkai. Dabartinė situacija ne, neleidžia išspręsti problemos. Žmonėm turi būti gražintos jų santaupos tie, kas kreipiasi į arbitražą, kreipiasi kolektyviniu mastu. Kalbama, kad problemas reikia spręsti, bet niekas nedaroma. Teismai yra prieėmę Ispanijos teismai yra prieėmę sprendimus, jie atšaukė e, tokių priemonių pirkimo sutartis, e, kadangi jos sudarytos remiantis klaidinančią informaciją. Bet to neužtenka. Pirmiausia, reikia pareikalauti, kad bankai gražintų žmonių santaupas mes turėtume suprasti, kad bankai vagia žmonių santaupas. Mes, smulkus indėlininkai, nespekuliuojame finansų rinkose, mes esame taupytojai, mes patikėjome savo viso gyvenimo santaupas tiems taupomiesiems bankams ir buvome apgauti mes norime, kad peticijų komitetas ir parlamentas, kuris tikime atstovauja ES piliečiams, apgintų mus, numatytų visas reikalingas taisyklės ES lygmenių, kad tokie smulkus indėlininkai būtų apsaugoti ir kad jiem grįžtų jų viso gyvenimo santaupos. Tai yra žmonės, kurie dirba. Mes norime E, kad komitetas imtųsi mūsų klausimo, kad parengtų pranešimą ar nuomonę, e, kurioje būtų e, teigiama, kad Ispanijos vyriausybė vagia smulkių indėlininkų santaupas. Mes esame indėlininkai, mes nesame investuotojai. Mes jau dviejus metus kovojame dėl šios problemos sprendimo, matėme, kokia sunki uh, žmonių padėtis. Turiu dviejų minučių videofilmą, kurį norėčiau parodyti. Vyriausybė mūsų. Vyriausybė, Ispanijos vyriausybė mūsų nepalaiko. Tikimės, kad Europos parlamentas iš tiesų yra visų Europos piliečių parlamentas. Dėkui. Pirmininkas, ar iš tiesų tik dviejų minučių filmas? Jei taip, tai tada jį pažiūrėsime.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 E, dėkoju. Dabar suteiksime žodį Europos komisijai. Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad peticijos teikėjai jau paminėjo, kad yra ES direktyva dėl finansinių instrumentų rinkos. Jis buvo 2004 metais e, patvirtinta. Inai e, ši direktyva apima visus finansinius instrumentus, privilegijuotasias akcijas, subordinuotasias obligacijas ir taikoma e, taip pat ir klientų informavimui. Klientų informavimas turi būti aiškus, informacija turi būti teisinga aiški ir neklaidinanti, taip pat numatytos prievalės finansinių paslaugų teikėjams. Tai yra, kad turi būti atlikti investuotojų tinkamumo arba atitikimo testai. Komisija stebi, ar valstybės narės tinkamai perkelia ES teisę ir ją įgyvendina. Bet ši direktyva yra Mm, tiesioginė valstybių narių atsakomybė ir valstybių narių atitinkamų finansinio mm, reguliavimo institucijų ir teismų e, prievolė įsitikinti, ar nenukrypstama nuo šios direktyvos reikalavimų, ar e, finansinės institucijos vykdo savo e, veiklą ir teikia paslaugas aiškiai ir teisingai. Taip pat valstybės narės turi imtis veiksmų, jei investicinės firmos ar e, finansinės paslaugas teikiančios įmonės pažeidžia šios direktyvos reikalavimus. Noriu pasakyti, kad Europos komisija e, keitėsi laiškais su Ispanijos atitinkamomis institucijomis ir Ispanijos kompetentinga institucija paminėjo, kad ėmėsi konkrečių iniciatyvų, peticijų teikėjai taip pat tas iniciatyvas paminėjo, e, jų iniciatyvos siekia geriau užtikrinti geresnį E, privilegijuotų akcijų rinkos reguliavimą ir prižiūrėjimą. Tai apimtų inspekcijas ir apimtų taip pat ir tam tikrų bausmių numatymą, jei finansinės institucijos, finansinės firmos netinkamai vykdo savo paslaugas, bet to neužtenka. 2011 m. E, spalio mėnesį komisija pateikė naujų pasiūlymų, siekiant sustiprinti investuotojų apsaugą ir apriboti mm, galimybės mm, investuoti labai rizikingai, ypač kai kalbame apie sudėtinius finansinius produktus. Dabar šios priemonės svarstomos taryboje ir parlamente jomis siekiama sustiprinti reikalavimus e, ir siekti, kad į firmų e, finansinių produktų kūrimo klausimus e, įsijungtų ir tų firmų vadovai. Taip pat komisija siekia, kad reikia sustiprinti investuotojų apsaugos taisyklės ir numatyti griežtesnės sankcijas ES lygmenių. Dėkoju, toliau žodis ponui Salva. Dėkui, ponė pirmininkė. Tai, ką sakė peticijų teikėjai, iš tiesų rodo, kokia dramatiška situacija yra palietusi nemažai ispanų šeimų. Dabartinė Ispanijos vyriausybė siekia prisidėti prie šių problemų sprendimo, bet kol kas tik tai pabandė rasti sprendimą. Investicijos į tokius finansinius produktus buvo tada, kai mūsų partija, kai dabartinė partija nebuvo valdžioje. O dabartinė vyriausybė e, sureagavo griežtai, bandydama siekti, kad tokia situacija daugiau nes, nebepasikartotų. Buvo numatyta įvairių priemonių išleisti dekretai, e, ribojama tokių finansinių priemonių e, pardavimo veikla, didinamas e, skaidrumas ir mm, tomis priemonėmis siekiama, kad Ispanijos kompetentinga institucija vykdytų griežtesnę tokios e, priekybos priežiūrą. Vyriausybė e, nori pasiūlyti konkrečių sprendimų, kurie atitiktų ES e, teisės aktus. Kodėl sakau, kad tie sprendimai turi atitikti ES teisės aktus? E, Joachimas Almunija, komisaras atsakingas už konkurencingumą ir Europos komisija ne vieną kartą yra minėjusi, kad visi sprendimai, kuriuos priima valstybių narių vyriausybės, turi būti aprobuoti Europos komisijos. Ispanijos e, dabartinė vyriausybė pabandė pasiūlyti sprendimų, siekdama, kad tie sprendimai tiktų ES teisės aktus. Kokiegi tie sprendimai yra? Pirmiausia, arbitražas. Tai yra nauja iniciatyva. Galicijoje buvo galima kreiptis į arbitražą ir 16 tūkstančių žmonių problemos buvo išspręstos. Katalonijoje maždaug 10 tūkstančių 000 asmenų irgi pavyko savo problemas išspręsti. Aš kvieščiau visus nukentėjusiosius pasinaudoti arbitražo galimybę. Čia galbūt nebūtų idealus sprendimas, bet E, šis sprendimas leistų e, padėti žmonėm išspręsti tokias problemas. Dėkui, ponas Sančias Presėdo. Sveikinuosi su e, trimis peticijų teikėjais, kurie atstovauja e, didelį, dideliam skaičiui smulkių indėlininkų šios problemos, kurias pateikia e, peticijų teikėjai, galėtų pasirodyti yra tik Ispanijos problemos, bet ne, taip nėra. Tos problemos atsirado dėl pono. E, tos problemos atsirado dėl finansinės sistemos problemų ir dėl tam tikrų konkrečių politikų veiklos. Tie politikai buvo įvardyti, bet galbūt dabar nesileiskime į politinės diskusijas. Turėtume pagalvoti, kaip galėtume išspręsti šias susidariusias problemas. Subordinuotosios obligacijos, padengtosios obligacijos yra didelės rizikos finansiniai produktai į jas investuoti turėtų tik tikri investuotojai, turintys atitinkamas žinias ir patirtį, o ne smulkus indėlininkai ar e, privatus investuotojai, kurie neturi reikalingos patirties. Kai kalbame apie e, tokias finansinės priemonės, turime neužmiršti, kad uh, prieš investuojant, prieš įsigijant tokias priemonės, e, investuotojai turi būti tinkamai ir išsamei informuojami. Ispanijos vyriausybė pasirašė tarpusavio supratimo memorandumą su Europos Sąjunga, bet nemanau, kad tas memorandumas uh, iš tiesų padės išspręsti šias problemas. Kodėl? Todėl, kad šis memorandumas e, susijęs su privilegijuotomis ir subordinuotomis obligacijomis, bet neapima visų šios problemos aspektų. Ypač e, turiu galvoje tuos smulkius investuotojus. E, mes bandėme sudaryti galimybės e, tokių smulkių indėlininkų E, tokiems smulkiam indėlininkam kryptis į arbitražą, tą daryti e, kolektyviai. Kaip e, pranešėjas konkurencingumo tema, aš esu pasiūlęs pakeitimą kuriame sakoma, kad jei piliečiai nukenčia nuo e, finansinio manipuliavimo, jei tai yra smulkus indėlininkai, tada jiem turėtų būti daromos išimtis iš e, konkurencingumo užtikrinimo taisyklių, bandant padėti jiem išspręsti savo problemas. Jei valstybė spręstų tokių žmonių problemas, tai tada neturėtų būti e, manoma, kad tai yra valstybės pagalbos dalis. Aš tikiuosi, kad šis mano pakeitimas bus patvirtintas plenarinėje sesijoje ir taip pat prisidės prie šių žmonių problemų sprendimo. Dar lugar, a los peticionarios, algunos de ellos, en fin, además paisanos míos. Dėkoju, pirmininkė. E, noriu pasisveikinti su peticijų autoriais, kai kurie iš mano, iš mano paties regiono. E, per keletą pastarųjų mėnesių kontaktavau su jais ir uh, iškart e, turiu atmesti tą praktiką, kai paprastiems indėlininkams e, yra parduodamas labai sudėtingas produktas. Tai iš tiesų yra piknaudžiavimas, netinkamas pardavimas. Buvo sakyta, kad ta praktika prasidėjo e, šaliai vadovaujant ponui Aznarui. Iš tikrųjų, 55 procentai tokių produktų buvo išleista iki 2009 metų. Taigi e, dabartiniai vyriausybei tenka spręsti problemą, kuri iš esmės yra paveldėta. E, visų pirma, priimant atitinkamus teisės aktus, e, kad tokių dalykų nebesikartotų ir antra, sprendžiant tas problemas, kurias ir kelia peticijų autoriai. Jūs paminėjote, kad 16 tūkstančių žmonių sugebėjo išspręsti savo problemas pasinaudojant arbitražu. Mano žiniomis e, jų yra 22 tūkstančiai. Būtent arbitražas užtikrino, kad 22 tūkstančiai šeimų atgavo savo pinigus. Ir e, tai yra Galicijos vyriausybės nuopelnas regioninis ministras, kuris atsako už ekonomiką, e, akcentuoja, kad tas procesas, arbitražo procesas pasiteisino, e, vis daugiau žmonių kreipiasi į arbitražą. Na, o dabar grįžtant prie to, ką sakė komisija. E, savo atsakymę sako, kad e, teisės aktų atitinkamos direktyvos perkelimas e, yra centrinės ir regionų valdžios reikalas. Bet mes visi žinome, kad Ispanijos vyriausybė negalėjo laisvai veikti E, Sprečiant tas problemas egzistuoja taisyklės, kurios reglamentuoja valstybės pagalba. Taigi Ispanijos vyriausybė neturėjo laisvų rankų, kadangi turėjo uh, laikytis nuostatų taip, kaip jas interpretuoja komisija. Man a, e, teko kalbėtis su a, komisaru Almūnė apie tai ir aiškėja, kad prieš imantis savų priemonių visada tarsi reikia konsultuoti su komisija prieš tai. Tiesą sakant, tos problemas nebuvo sukurtos Ispanijos vyriausybės yra valstybės pagalbos standartai, kuriuos apsprendžia Europa. E, pagal e, tarpusavę supratimo memorandumą, tai netgi ir tie, kurie turėjo įsigiję saugių produktų, taip pat e, turėjo susitaikyti su jų nuvertėjimu. Daug jau kartų buvo sakyta, kad iškilus problemų bankams už tas problemas sumokėti neturėtų vien mokesčių mokėtojai. Tie, kurie turi tų produktų, taip pat turi prisidėti. Taigi e, tie smulkus indėlininkai, kurie jaučiasi apgauti, turėtų e, per arbitražą atgauti savo pinigus e, ir tos produktus atgauti jiems nenuvertėjus. Dėkuoju, pane pirmininkė. Încă un caz. Mm, Dėkui, ponė pirmininkė. Čia mes turime pakankamai sunku atvejį, kuris praktiškai toks pat kaip tokio pat sudėtingumo kaip ankstesnių peticijos teikėjų situacija. Sakoma, kad 15 tūkstančių mm, klientų sugebėjo, mm, kreipdamėsi atitinkamas Ispanijos institucijas, išsikovoti, kad jų sutartis būtų anuliuotos, bet tokių klientų yra šimtas tūkstančių. Atitinkamų bankų veikla tikrai nėra padori. Bankai netinkamai elgesi su savo klientais. Ir manau, kad tokia situacija neturėtų būti primtina. Kalbant apie tas finansinės priemonės, jei nesame finansų ar teisės specialistai, tokių sutarčių, kokias bankai sudaro su savo klientais, nesuprasime. Taigi mažųjų indėlininkų teisės buvo pažeistos nes bankai su, jo, su jais sudarinėjo tokias sutartis, kurie, kurių jie negalėjo suprasti. Kitas dalykas. Peticijos teikėjai teigia, kad kai kurie indėlininkai pasirašė sutartis ne savo parašu, o tik piršto ant spaudais kurie galbūt turėjo Alzheimerio lygą, tai, tai kaip mes galime tada galvoti, kad tokie žmonės nebuvo apgauti ir ar iš vis tokiom sąlygom pasirašyta sutartis gali galioti. Kaip senas žmogus, ar žmogus, kuris nemoka rašyti, gali suprasti, kokią sutartį, kokio sudėtingumo sutartį jis pasirašė. Sutartį kuri užima vos ne šimtą puslapių. Taigi, koks banko elgesys savo kliento atžvilgių? Dėl to čia mes turime aiškiai e, pasakyti, koks bankų elgesys buvo jų klientų atžvilgių. Čia mes kalbame apie smulkius indėlininkus, e, kurie į tokias finansinės priemonės investavo savo gyvenimo santaupas. Kaip jie galėjo mm, taip pasielgti? Tai reiškia, kad bankai juos įtikino e, tai padaryti nesupažindinę visiškai su mm, tokio elgesio pasiekmėmis. Čia yra didelė Ispanijos piliečių, taip pat ir Europos piliečių problema ir dėl to mes ko gero turėtume šį reiškinį perkelti iš, Istan, iš Ispanijos į Europą. Kvieščiau Europos komisiją pasakyti, ar vyksta koks nors tyrimas komisijoje ar komisija bando išsiaiškinti, ar Ispanijos kompetentingos institucijos atliko viską, ką turi atlikti, kad išsiaiškintų, ar teisę tai elgesi Ispanijos bankai. Užbaigdamas pasakysiu, kad peticijų komitete yra buvę du atvejai. Tai buvo Austrijos mm, piramidinio sukčiavimo atvejis, kuriam Austrijos vyriausybė neskiria pakankamai dėmesio ir tada komisija nusprendė taikyti pažeidimų procedūrą Austrijai, nes nebuvo tinkamai prižiūrima Austrijoje ši veikla. Kitas atvejis buvo, kai Junktinės karalystės e, firma irgi e, piknaudžiavo rinkoje ir Europos komisija ėmėsi atitinkamų priemonių. Taigi aš manau, kad mes turime parlamente galimybių spręsti tokias problemas. Turime patraukti atsakomybėm, atsakomybėm tuos, e, kas atsakingas už visą tai. Čia galėtume galbūt net kalbėti ir apie baudžiamąją atsakomybę. Arba uh, apie politinę atsakomybę, atskirų politikų politinę atsakomybę. Bet čia turime galvoje, kad tyčia iš anksto pasiruošus buvo pažįsta Europos teisė. Taigi turėtume šią peticiją palikti atvirą. Dėkoju. Kolegai dar šeši norintys pasisakyti, o šiuo momentu jau turėtų prasidėti koordinatorių posėdis. Tad aš raginu kalbėti labai glaustai. Ponas Martinės Martinės. Visų pirma, pasakysiu, kad dirbu šiame komitete jau keletą metų ir norėčiau šiuo atveju išsakyti komplimentų peticijų E, autoriams, kurie elgesi, elgesi labai civilizuotai, e, nenukrypdami į kraštutinumus. E, manyčiau, kad e, tikrai pravartu, kai peticijų autoriai atvyksta į komitetą ir e, gali matyti, kaip mes čia žaidžiame kartais ping-pongą tarpusavyje tarp įvairių frakcijų narių. žmonės iš tikrųjų atvažiuoja su savo didelėmis problemomis, o mm, mes e, kaltiname vieni kitus vietoj to, kad tas problemas spręstume. E, tiesą sakant, problema, apie kurią kalbame, neapsiriboja Galicija, mano paties provincijoje. E, ji egzistuoja. Nereikia toli keliauti, kad surastum taip pat nemažai žmonių, kurie susiduria su e, tokia čia problema, tai didžiulė problema, daugiau kaip milijonas žmonių su ją susidūrė. Tad e, padaryčiau tris e, išvadas. Visų pirma, aiškiai turime reikalą su sukčiavimo atveju e, teisinė valdžia turėtų pripažinti, kad tai yra sukčiavimo atvejas, tačiau e, ne, ne, nepripažįstama, kad sąmoningai ir tyčia tie produktai yra įkišami žmonėms, kurie negali apsiginti. Tad reikia nustatyti, kas yra atsakingas. Galima kalbėti apie įvairias institucijas, bet visų pirma reikia kaltinti tuos, kurie vadovauja toms bankininkystės institucijomis. E, e, vadovauja toms bankininkystės institucijoms. Nes iš tikrųjų kalbame apie didelio masto sukčiavimą. Kitas dalykas, reikia akcentuoti, kad šiuo atveju aukos nėra investuotojai, jie yra indėlininkai, taupantieji. Taupantieji. Ir tarptų žmonių, kurie yra mm, įprasti, normalūs e, taupantieji, nėra nei vieno spekulianto. Aš, aš nežinau, kokios ten sumos e, sukasi, kiek žmonių, tarkim, iš jų e, galėjo būti pavadintas milijonieriumi. Galbūt vienas. Eina kalbas, kalba apie žmonės, kurie gal turi 100 tūkstančių, 20 tūkstančių ar netgi mažiau. Uh, Na ir trečioji mano mintis apie galimus sprendimus. Nemanau, kad būtų koks kitas sprendimas, e, negu kad e, užtikrinti, kad tie taupantieji atgautų kiekvieną įdėtą centą. Tie, kurie buvo apgauti. Taip, e, jūs. Uh, pasakėte, kiek žmonių kreipėsi į arbitražą, bet nepasakėte, kiek iš jų atgavo savo pinigus, o kiek neatgavo. Kodėl kreipiasi tik tiek? Jeigu būtų 100 procentų garantija, kad atgausite tuos pinigus, tai turbūt visi kreiptųsi. E, nacionalinė valdžia privalo bendradarbiauti su Europos lygio institucijomis ir turi užtikrinti, kad tie indėlininkai savo pinigus atgaus. Net jeigu jie juos ir atgaus, jie jau bus nukentėję, nes jų pinigai bus metus ar du buvę įšaldyti ir jie negaus e, jokių procentų. Komisija turi pripažinti tą apgaulę, tą sukčiavimą. E, per daug apie tai e, netuščia žodžiaudama ir vadindama daiktus tikrais vardais o nacionalinės institucijos ir taip pat tie, kurie prižiūri bankus, kurie e, buvo nacionalizuoti, tos institucijos turi nustoti vengti šios problemos sprendimo. Reikia imtis e, skubių priemonių, užtikrinant, kad ta problema bus išspręsta. E, privalome priversti Ispanijos valdžią išspręsti šią problemą visiems laikams, kompensuojant tiems žmonėms, kad e, nei vienas neliktų nuskriaustas nei vienu eurų. Ojen, eh, la señora Auken, señor Jar, les ruego. Ponas Jaram, ponia Auken, ponia Miranda, turgait bet prašau kalbėti labai trumpai tam, kad nepažįstumėm darbo tvarkės. Taigi viena, dvi minutės nedaugiau. Ačiū. Norėčiau pasveikinti tris peticijų autorius, kurie labai aiškiai viską išdėstė. Šios platformos veikiančios Galicijoje ir kitose Ispanijos dalyse iš tikrųjų yra labai veiksmingos. Mes kalbame apie vagystę kalbame apie sukčiavimą, mes kalbame apie tam tikrus paveldėtus įdas, mes kalbame apie informacijos e, stoką, mes kalbame apie iš anksto suplanuotas priemonės, kuriuomėsi bankų direktoriai, e, apie tai, jog ne visada buvo viskas sutarta. Nemažai žmonių grįžo iš migracijos, e, paleido tam tikrą laiką, keletą metų, sakysim, kur nors Italijoje ir panašiai, sugrįžo ir nebegali atgauti savo santaupų. E, dalis tų žmonių yra senyvi, sergantis, kiti turi mažų vaikų ir jų santaupas e, tų bankų vadovybė tiesiog pasisavino. Taigi, visų pirma, reikėtų pasakyti, kad Europos komisija negali ignoruoti savo atsakomybės ryčių, nors šiuo atveju nekalbame apie valstybę narę, bet vis tiek e, buvo kalbama apie tai, kad komisija palaiko ryšių su Ispanijos valdžios institucijomis, stengiasi gauti daugiau informacijos. Neturim kalbėti vien tik apie papildomos informacijos gavimą, mes turime rasti sprendimus piliečiams. Noriu parodyti jums štai, ką man įteikė. Tai yra marškinėliai, žmonės kurie gyvenime dalyvavo Ispanijoje jokioje demonstracijoje, dabar juos užsivilko, nes jie reikalauja, kad e, būtų suteiktos tam tikros kompensacijos. Tai yra bankų apgavystė, bet kartu tai yra pasitikėjimo vagystė. Kuris jūsų kalbėjo apie Ispanijos vyriausybės veiklą, funkciją. Ispanijos vyriausybė nebe atlieka savo darbo. Garigo vyriausybė negali tvirtinti, kad jie atlieka savo pareigas, jeigu jie elgesi taip gėdingai, kaip šiandieną mes girdėjome pasakojant. Jie viską permetė teisingumo sistemai, tam, kad žmonės dar papildomai mokėtų teisininkams. Aš vengsiu demagogijos, kaip kuria užsiemė kai kurie iš jūsų, kalbėkime manęs. Aš baigiu pirmininkę, kalbant apie arbitražą. Iš tikrųjų, nustabu, kad e, prieš pat rinkimus dalis šių žmonių buvo, su dalim šių žmonių buvo susisiekta ir jie buvo e, siejami su liaudės partija. Um, ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti piliečiams, kurie atvyko pas mus ir papasakojo apie susidariusią padėtį, kuri, ko gero, netgi blogesnė negu būsto paskolų srityje. Mes turime pasitengti paveikti situaciją, kuri manoma. Komisija turi suprasti, kad 2004 metų direktyva dėl finansinių produktų nėra pakankama. Aš kažką dariau pranešimą dėl pažydžiamų e, vartotojų grupių teisių ir galiu pasakyti, kad finansų produktai e, patenka į kategoriją produktų, kur bent daugiausia sukčiavimo atveju. Taigi turime peržiūrėti šią ES teisės aktų dalį ir e, nustatyti reikiamus saugiklius, įnešant pridėtinės europinės vertės. Mes turėtumėm rasti sprendimus tais atvejais, kada stebime sukčiavimą, kurį reikia nutraukti. Be abejo, tokios bylos turi pasiekti Ispanijos teismus. Jūs kalbėjote apie paskutinį dekretą, kuris primtas uh, e, praeitą savaitę, kurį pateikė vyriausybė. Be abejo, galite elgtis kaip norite, tačiau visas Europos uh, sąjungos taisyklės šiuo atveju buvo kaip ir išlaikytos, jų buvo laikomasi. Jūs turėtumėte atgauti uh, pinigus dėl visos šitos veiklos, ar jūs, ar jūsų šeimos. Tačiau jūs ar jūsų šeimų nariai pasirašydami sutartis dėl tokių mišrios prigimties produktų turbūt negalėjo fiziškai tiesiog perskaityti ir suprasti, aiškiai, visų tų 503 e, puslapių sutarties medžiagos. Taigi tikrai mes, mūsų frakcija ir daugelis kitų mūsų kolegų čia jūs palaiko ir sieksim padaryti, kad ateitie tai nesikartotų. Pone, okay. e, diena buvo ilga. Iš tikrųjų, išgirdome apie skandalus, tikrus skandalus. Ir manau, kad mes suprantame, kad e, e, daugelie mūsų atsovavimų valstybių yra rimtų problemų, kadangi bankų sistema, na, nepasakyčiau, kad jinai yra galbūt korumpuota, bet e, bent jau veikia gana destruktyviai. Ir komisija turi atkreipti tai dėmesį, rengdama ateities teisės aktus, ties reglamentus. Uh, Iš to, ką išgirdau šiandieną, iš tikrųjų supratau, kad situacija yra daug prastesnė, negu aš šiaip jau pratusi girdėti. Iš tikrųjų išgirdau apie labai daug blogų dalykų. Jūs kalbate apie bankų sistemą. Tačiau aš prisimenu, kad e, e rengdama pranešimą e, irgi sudūriau su akivaizdžiais bankų piknučiavimo atvejais ir e, e, kai paklausdavau, kodėl nesikreipėte į teismą, žmonės pykdavo, manęs, kadangi teismai tiesiog neveikia. Dabar aš sužinau, kad Ispanija netgi padidino mokesčius už bylą ir tai iš esmės žmonės dar labiau atbaido. E, e, paprasti žmonės tiesiog ne visada netgi ir išgali kreiptis teismus dėl finansinių priežasčių. Taigi noriu pasakyti komisijai, kad e, nebegalime vis kartoti, kad tai tebėra valstybės vidaus reikalas, kadangi iš tikrųjų susidurėme su nusikalstama veika. Mes susidurime su teismų sistema, kuri vėlgi, na, nepasakyčiau, kriminalizuota, taip skambėtų per daug dramatiškai, tačiau susidaro įspūdis, kad tai nebėra nepriklausoma laisva teismų sistema, kuri e, laikosi pagrindinių Europos taisyklių ir vertybių, e, tai yra nebeišlaiko to standarto, kad teismų sistema turėtų veikti nepriklausomai ir suteikti galimybę e, paprastiems žmonėms rasti teisybę, e, rasti teisingumą. Nebesigilinsiu, nebesibilėtosiu, nes laiko yra nedaug. Noriu padėkoti peticijų teikėjams, tačiau e, mane iš tikrųjų šokiravo visą tai, ką išgirdau. Neraginkite kreiptis į teismų sistemą, jeigu įprastiniai Ispanijos piliečiai, eiliniai Ispanijos piliečiai nebegali tą sistemą naudotis. Uh, Ačiū. Toliau, pans Jara. Ačiū, pirmininkė. Stengsiuosi kalbėti trumpai, nebekartos to, kas jau pasakyta, bet pridaučiu, kad problemos, kurias matome Ispanijoje, buvo matomas ir kitose valstybės, kitose valstybės narėse. Todėl neturėtumėm dabar iš tikrųjų žaisti politinio futbolo tarp partijų. Aš prisimenu, kokios diskusijos vyko Vokietijos parlamente. Apie 90 procentų e, balsų buvo atiduota už bankų gelbėjimą, bet be abejo, net vardam paties gelbėjimą, bet kad būtų išgelbėti smulkiai investitoriai, kuriuos suklaidino bankai. Tai iš tikrųjų buvo sprendimas primtas labai plačiu sutarimu. Todėl Aš manau, kad e, problema atsirado todėl, kad naiviai laikėme bankus sąžiningais ir e, veikiančiais racionaliai. Tuo tarpu bankai stengiasi bet kokią kainą uždirbti pinigų, bet kokią kainą netgi atimdami iš žmonių būstą. Taigi šiuo atveju ne mokslininkai, ne politikai, ne darbininkai privedė mus prie bedugnės krašto tai padarė finansinis elitas. Todėl čia mums irgi reikia plataus sutarimo. Mes buvome sukūrę taisyklės bankams, žmonės sako, kad visą tai galbūt bus puiku ateityje, tačiau kaip dėl dabarties ir praeities. Taigi mano raginimas būtų Vėlgi, nespekuliuokime tuo, nešaiskime politinio futbolo tarp politinių partijų. Pagelbėkime žmonėms. Nereikia šūkauti, kad tai yra komunisto ar liaudės partijos ar dar kienos kaltė. Turime rasti konkrečių sprendimų šiems žmonėm, kurie atėjo su problemomis. Be abejo, galime palikti peticiją atvirą ir turbūt turėtume parašyti Ispanijos e, vyriausybė laišką klausdami, kur veda arbitražo procesas, kokiamis taisyklėmis vadovaujamasi ir kaip yra išspręstos vienos ar kitos tos susijusios bylos. Iš komisijos girdėjome, kad direktyvą reiktų tobulinti, bet turime paklausti eksperto kolegų iš atinkamo mūsų komitetų, ką iš tikrųjų būtų galima padaryti, kad ta direktyva būtų geresnė. Ir galų galę, be abejo, kai sudarite su sukčiavimu, jūs turite skubiai veikti. Mes tą matėme Vokietijoje. 80 metį babutį buvo pasiūlytas 30 metų taupimo planas. Kaip tai vertinti? Jeigu veikla nusikalstama, žmonės reikia už tai sodinti. Tačiau, aš sakyčiau, kad vien tik tai pasodinus į kalėjimą banko e, vadybininkus e, tai negražins žmonėms pinigų. Pirmiausia, turbūt turime kreiptis į Ispanijos valdžią ir e, be abejo turime perduoti įgaliojams taip pat tinkamiams parlamento komitetams. Ačiū. Pirmininkė, mes sutinkame, kad klausimas labai jautrus ir visi dėl to sutarėme. Vyriausybė ieško sprendimo. Sistema veikia. Jeigu valstybė pasakė, kad arbitražas leidžia jums, sudaro sąlygas atgauti pinigus, tai bent jau yra galimas kelias. Ir Europos komisija pasakė tai, ką jinai pasakė anksčiau, jinai paminėjo subsidarumo principą, bet turime nepamiršti taip pat, kad būtent komisija turi rasti investuotojų. Pane Miranda, euro neturi kažkokių tai specialių kursų ir šių rodiklių E, lygiai taip pat kaip ir e, sunku yra įvertinti arbitražų sėkmės atvejus, kada tie indėlininkai, taupantys žmonės atgauna pinigus ar ne. E, be abejo, visi turbūt sutinka, kad ir bankai atsidūrė sunkioje padėtyje, todėl kaip mano kolega Peterio Joel sakė, arbitražas veikia, o šiaip jau, jeigu kas nors nedaip, tai reikėtų prašyti paaiškinimų Ispanijos vyriausybės. Pane Miranda, labai trumpai. Noriu pasakyti labai aiškiai. Aš galbūt suplakiau du dalykus į vieną vietą. Pagrindinė problema yra ta, kad reikia atkurti šių žmonių santaupas, gražinti šių žmonių santaupas. Mes neturime kalbėti apie bankų veiklą. Tai jau yra vyriausybės atsakomybė. Pagrindinė problema yra, kad žmonės atgautų santaupas. Jūs galite turėti kaip vieną iš priemonių arbitražą, bet to nepakanka. Reikia ekonominių priemonių. Mes kalbame apie milijoną piliečių. Čia nėra pavienės bylos atvejai. Ačiū. Conclusiones desde la presidencia vamos a hacer el mismo, por el mismo orden la señora Sara Campos. Dėkoju. Pone Kampusano, jum vieną minutę, nedaugiau. Prašom. norėjau tik pasakyti, kad tikiuosi, kad viskas, kas šiandien buvo pasakyta, nenueis veltui. Jūs kalbėjote apie arbitražą, minėjote arbitražo sprendimus Galicijoje, Katalonijoje, E, tie, kas investavo į privilegijuotasias akcijas, bus pirmieji, kuriems bus gražintos jų santaupos, gražintos investuotos sumos. Tokią informaciją išgirdome. Norėčiau, kad arbitražas būtų prieinamas visiems ir visi, kas pakliuvo uh, į šiuos spastus galėtų atgauti savo santaupas. Man politiniai dalykai nėra svarbus. Svarbus šio klausimo sprendimas iš esmės. Dėkui. Dėkui, ponė pirmininkė. 2004 metų direktyva yra ES direktyva Ispanija tos direktyvos testo neišlaikė. Bankai, skatindami savo smulkiosius indėlininkus investuoti į finansinės priemonės, neužtikrino visų atitinkamų reikalavimų laikymosi. Man visai nesvarbu, kas buvo Ispanijos vyriausybė 85 ar kitais metais. Ieškokime dabartinės problemos sprendimo. Mums nesvarbu, kokie politikai buvo valdžioje, mums svarbu, kad mūsų problemos būtų išspręstos. Pirmiausia, problemos susijusios su šių dviejų Galicijos uh, taupimo, taupomųjų bankų. Uh, nederama veikla. Vyriausybė turėtų aktyvesnį vaidmenį vaidinti. Tie žmonės, kurie jau apga, atgavo savo uh, santaupas. Tai jiem užtruko 3 metai. 13 metų dekretas buvo minimas. Tikėkime, kad jis prisidės prie problemų sprendimo. Pirmininkas. Baikite jau, nes nebėra laiko. Ponas Domingės. Dėkoju. Tie, kas kreipiasi į arbitražą, irgi patylė, patyrė dramą. 27. Pernai 27 balandžio buvo paskelbti duomenys apie arbitražo rezultatus. 80 procentų indėlininkų, kurie prarado savo santaupas, jų nėra atgavę. Yra 56 tūkstančiai arbitražo, e, kreipimusi į arbitražą atvejų. Tik tai 500 iš tų 56 tūkstančių buvo arbitražo priimti. dabar susidurėme su praktiškai įteisintų sukčiavimų. Bet spręskime problemą šiandien, nekalbėkime apie praeitį. Arbitražas. Jei bankas, jei mūsų bankas e, nusiveda mūsų arbitražo teismą, kažin ar mum tai pati palankiausia galimybė PricewaterhouseCoopers atstovai. Irgi čia turėtų būti e, neužmiršti. E, privilegijuotosios akcijos, kurias e, pardavė jaunimui bankai. Kažina, ar jos buvo parduotos tinkamai e, taikant e, tokiems pardavimams taikomas taisyklės. Man svarbu ne tai, kas yra vyriausybėje, man svarbu, kad Galicijos valdžia imtų, imtųsi spręsti mūsų problemų, kad indėlininkai atgautų savo prarastas santaupas, ar tai bus padaroma dekretu, ar kaip nors kitaip. Mes norime ir likti smulkiaisiais akcininkais, mes nesame investuotojai. Mes norime atgauti savo santaupas, kad galėtume apmokėti savo vaikų mokslą, Dabar mes padaryti akcininkais, mes visai nenorime būti akcininkais, mes nenorime prekiauti akcijų biržoje. Mes norime, kad Ispanijos vyriausybė jaustų savo atsakomybę už tai, kas įvyko. Dėkoju, noriu padėkoti peticijų teikėjams, kad atvyko šiandien į mūsų komitetą. Tai iš tiesų smulkiųjų Ispanijos indėlininkų drama ir mes tikimės, kad galėsime prisidėti prie jų problemos sprendimo. Dėkojame jiems, kad jie atvyko į Bruselį, pristatė mums savo problemas. Visos šios problemos yra susiję su Ispanijos finansų sistema. Ispanijos smulkus taupytojai, smulkus indėlininkai buvo apgauti ir apgauti organizuotai. Manau, kad 2004 metų direktyva nebuvo tinkamai įgyvendinta. Pritarčiau kalbėjusiam kolegom, kurie sakė, kad nuo dabar, nuo šios minutės turime siekti, kad į šios problemos sprendimą būtų įtraukti visi smulkūs indėlininkai, nes tarpusavio e, supratimo memorandume buvo atskirti smulkus indėlininkai ir investuotojai. Manau, kad turime prisidėti prie šios problemos sprendimo, kad smulkiai akcininkai, smulkiai investuotojai atgautų uh, E, visas lėšas, visas savo santaupas, kurios buvo panaudotos tom finansiniam priemonėm pirkti. E, manau, kad šį klausimą turi apsvarstyti Europos parlamento ekonomikos reikalų komitetas. Turime išspręsti šią dramatinę, dramatišką problemą. E, pritarčiau iniciatyvai kreiptis raštu Ispanijos vyriausybę, paprašant informacijos apie tai, kaip galėtume gražinti santaupas šiems smulkiems indėlininkams. Mes per koordinatorių posėdį pagalvosime, kaip čia geriausia būtų mums veikti. Dėkoju visiems atvykusiems šiandien į viešąjį klausimą ir prisižadu, kad mes sieksime, kad visi smulkus indėlininkai atgautų savo santaupas. Komisija, tikiuosi, paliks šią peticiją atvirą. septintą darbo tvarkės punktą atidedame, nes nėra peticijų teikėjų. Dabar aštuntas darbo tvarkės punktas ir atiduodu pirmininko kėdę ponui Etrūgais. Ir ponas Turgais vadovaus, pirmininkaus aštunto klausimo svarstymui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 Norėčiau pasakyti, kad šiandien dar turėtume išnagrinėti šios dienos peticijas. Vadinasi, koordinatorių posėdės bus rytoj 9 val. iš ryto, kadangi du rytojos darbo tvarkės punktai yra išbraukti iš dienotvarkės. Taigi nuspręsta 9 val. ryte koordinatorių posėdis rytoj. E, liko mums aštuntas ir devintas punktas. Peticija 627. E, ją pateikė Konselo Gonzalės Gordon. Eina kalba apie netinkamą Biskajos tilto priežiūrą. E, ponas Martinės Martinės atrodo, kad e, nereikės e, devintą punktą mums svarstyti, nes nėra prasmės tai daryti, kai mes čia beveik neturime narių ir ne, ypatingai tų, kurie buvo nuvykę į Madridą į faktų nustatymo vizitą. Galbūt galime tuos dalykus apsvarstyti rytoj, nes dabar nėra prasmės. Pirmininkas. E, man tinka E, darysiu taip, kaip nuspręs dauguma. Kas vyko į Madridą, ponė Aukin, dar ponas Martinis, e, jeigu jūs e, patys vykote į tą Madridą, tai turbūt nėra prasmės vien tik jums apie tai ir kalbėtis. Esmė yra papasakoti tiems, kurie nebuvo ten. Pone Hun, e, ponas Huntis, pirmininkė. E, panaši problema iškilo ir man dėl kolegos. Uh, dėl mūsų ankstesnio sprendimo, e, kad koordinatorių posėdis vyks rytoj iš ryto. E, turiu priminti, kad 9 val. iš ryto bus svarstama mano nuomonė, o dėja 10 val. turiu išeiti į kito komiteto posėdį. Pirmininkė, aš prarasiu galimybę, prašau pakeisti savo sprendimą. ¿Qué le parece, señor Senor Chontis, vamos a intentar. Chontis. Pone Huntis, o gal taip padarykime. Paieškosime kompromiso su koordinatoriais. 9 val. pradėsime koordinatorių posėdį, paskui 9.20 po labai trumpo koordinatorio posėdžio. Jeigu ponas Huntis e, skuba, tai galės pristatyti savo nuomonę, o po to, po to punkto galėsime apsvarstyti misiją į Madridą. Everybody is too late from the beginning. And then... Sí. Eh...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 surenkti koordinatorių posėdį ir labai greitai po to suteiksime e, žodį ponui Huntis. O šiandien e, jau nebedaug turėsime vertėjus. Ponas Huntis, e, bijau, kad nepavyks mums. Aš suprantu tą problemą. Bet aš paaiškinau priežastis rytojaus, programa jau pakeista, turime nuomonę, turime peticiją, paskui mes turime diskusiją su ponu Oli Ren. Taip kad nieko man nepavyks, jūs man kuriate didžiulę problemą ir ta mūsų diskusija nėra labai konstruktyvi šiandieną. Pirminkas, tai dar vienas pasiūlymas, kodėl koordinatorius posėdžio mums nenukėlus E, turiu e, štai kokį pasiūlymą. Koordinatorių yra tikrai nedaug. E, kalbu angliškai, kodėl mes negalėtume kažkur parlamento narių bare susitikti ir užbaigti tą reikalą. Pirmininkas, gal reikia paieškoti kitos datos koordinatorių posėdžiui, galime nukelti jį į kitą datą. Pone e, pirmininkė, aš kaip tik tą ir norėjau siūlyti. Per 20 minučių rytoj iš ryto tų dalykų tikrai neapsvarstysim visų. Aš siūlyčiau e, gegužės 22 surenkti dviejų valandų koordinatorių posėdį nuo 9 iki 11 valandų. Tiek daug yra visokių spręstinų problemų, e, tad mūsų dviejų valandų prireiks. Pats rytoj aš e, negaliu dalyvauti, turiu kitų dalykų. Jeigu taip nepavyktų priimti sprendimų, tada pasinaudotume rašytinę procedūrą. E, mat, rytoj e, padėtis panaši ir kitų komitetų posėdžiuose. E, Visi komitetai dirba, aktyviai dirba, tad koordinatorių posėdį mes tikrai galėtume atidėti. Iki galbūt 28 dienos. Pone pirmininkė, patys e, parlamento nariai turi privalėti atvykti ir svarstyti darbo atvarkės klausimus turime darbo tarkę, kuri planuojama gerokai iš anksto. Tad visai man neaišku, kodėl dabar tą darbo tvarkę turime imti ir išmesti iš šiukšlių dėžę. Aš e, sveikinu jūsų ryštą būti lankščiu Bet e, turiu priminti Jums, kad rytoj iš ryto turėtume kalbėti apie e, vaikų padėtį e, Danijoje, paskui yra dar vienas punktas susijęs su Amerikos žiniasklaida. Tad mums tikrai reikia sprendimo šią darbo tvarkę, mes iš tikrųjų planuojame gerokai iš anksto. Pirmininkas, klausykite, mes turime pabaigti darbą su peticijomis. Yra atvykęs peticijos teikėjas, jis mūsų laukia ir kai baigsime tą darbą, kurie dar bus čia pasilikę ir apsispręs, kaip toliau reikia elgtis. Suteikiu žodį ponai Gonsalės Gordonui. Dėkuoju pirmininkė, ačiū už galimybę kreiptis į Europos parlamentą. Prieš e, išdėstydamas e, savo peticiją pasakysiu, kad mes kalbame apie problemą, kuri yra svarbi visiems mums. E, Biskajos provincijoje yra pakabinamas tiltas Kalbėtojas mikrofonas išsijungė pirmininkas. Prašom, kalbėkite toliau. 2006-aisiais tas tiltas UNESCO paskelbtas pasaulio paveldo objektu ir jo priežiūra atiduota E, vietos transporto kompanijai ir e, reikalas tas, kad e, mano sūnus 28 metų prarado savo gyvybę, kirzdamas tą tiltą, jis vairavo naują automobilį, su geromis e, padangomis ir stabdžių kaladėlėmis. E, jo kraujyje nerasta e, alkoholio pėtsakų. Turime surinkę 42 815 žmonių parašų e, dėl, šio, dėl šios katastrofos, dėl šio incidento. Yra įvykę ir kitų rimtų avarijų e, toje vietovėje e, ir mes kovojame už tai, kad galima būtų išvengti tokių tragiškų įvykių, kaip kad atsitiko su mano sūnumi. E, trys iš ekspertų, kurie mm, atliko tyrimą, e, padarė išvadą, kad automobilis e, važiavo nelabai greitai, neįsijungė saugos pagalvės bet e, tiltas buvo labai slidus, tarsi čiožikla. Taip pat kita problema buvo tai, kad e, saugos barjerai buvo nepakankami. E, Duris ar va, va, vartai tame barjere funkcionuoja mechaniškai. 97 metų e, karališkajame dekrete yra nustatyti standartai, pagal kuriuos turi būti konstruojami tokie barjerai ir atitvaros. E, šiuo atveju e, šiame Ant e, šio e, tilto tarpai tarp e, tų atitvarų strypų yra platesni, 5 cm platesni, negu kad nustatyta pagal šį e, karališką įsaką. E, prieš tiltą nėra jokių įspėjamųjų greitį ribojant jokių ženklų, nėra jokių ženklų informuojančių apie e, tilto aukštį. E, ir ko galima tikėtis, tai e, bent jau mažiausiai 1685 įstatymų nuostatų. E, visų pirma, dar pasiekiant šitą pakabinamą tiltą privalo būti pastatyti įspėjantieji ženklai, e, gondolos e, paviršius turi būti neslidus, turi būti įrengti tinkami atitvarai. 2011 metais prižiūrinti tiltą kompanija išleido apie milijon, šimtą milijonų eurų. E, tačiau nei e, vieno euro neišleido tam, kad pagerintų saugą ir saugumą. E, nėra prieigo žmonėms, kurie turi judumo problemų, negaliesiems e, tenka naudotis e, laiptais su daugeliu pakopų. Taigi e, mažiausia, ko galima, ko galima reikalauti, ko reikia reikalauti, yra minimalių saugos standartų. E, taigi mano vyras ir aš e, reikalavome vieno, to tilto saugumo mūsų sūnaus atminimui. E, mes esame įsteigę fondą. Nikel Oriartė fondą. E, į jį e, investavome po avarijos gaut tą kompensacijos sumą. Mes norime, kad būtų išvengta kitų avarijų. E, iš tikrųjų paradoksas, kai e, e, pasaulio paveldo objekto statusas e, iškeliamas aukščiau negu kad žmogaus gyvybė. Dėkuoju. Pedido eh, Ángela Bergman, eh, brevemente, Cristina, eh, brevemente, porque estamos, ya sabéis, con problemas. Ačiū. Ir kolegė, kalbėkite trumpai, nes laikas baigėsi. Labai ačiū, kad sutikite žodį. Pirmiausiai, norėčiau išreikšti užuojautą Iš tikrųjų, tai yra turbūt baisiausia, kas gali kam nors atsitikti. Ir aš gerbiu tai, kad jūs norite iš šios tragedijos būti pasimokyti ir e, būtų kažkoks tai teigiamas rezultatas. O dabar Aštuntasis kanalas, įsijunkite vertimą, sako pirmininkas. O cambiar los cascos, cambian los cascos. Sí. A ver, ahora, ¿pueden hablar de traducción? Eh, Angela, perdona. Angela. No problem. It's okay. Um, yeah, ganz kurz. Taigi, pakartosiu dar kartelį trumpai. Pirmiausia, norėčiau išreikšti savo užuojautą šeimai Džiaugiuosi, kad jie iš tragedijos bando išgauti kažką tai pozityvaus ir stengiasi užkirsti kelią tolesniems avarijoms. Aš tikiuosi, kad peticija gali likti atvira ir galbūt galėtumėm irgi parašyti raštą tą vietą prižiūrinčiai bendrovė, kadangi tikrai sauga turėtų būti prioritetas. Nors kaip gerbtumėm e, paveldą ar pasaulinės paveldo vietas ar šiaip istorinį paveldą, tačiau iš to, ką pasakė peticijų teikėjai, aiškėja, kad daug ką galima padaryti, kad saugančio tilto padidėtų. Tiltas nebėra naudojamas. Ir labai svarbu, kad e, neįvyktų kitos nelaimės, kol mes tiesiog šnekame apie tai. Atsiprašau, padariau klaidą, atrodo, turėjome suteikti žodį komisijos atstoviai. Tačiau atrodo, kad komisijos stovai jau išėjo, nesuprantu. Na, iš tikrųjų, nesuprantu tokios situacijos. Turime darbo atvarkės punktą ir komisijos atstovo tiesiog nėra salėje. Tai visiškai neprimtina. Sorry. Jis atrodo čia buvo, bet jo nebuvo salėje. Eh, señor, señor Fuchs, señor Fuchs, tiene la palabra, por favor. Pane Fuchs, dabar jums žodis, ką jūs galite pasakyti šio klausimu. Gerai, ačiū labai. Prieš pradėdamas norėčiau pabrėžti, kad kai aš susipažinau su šiuo atveju, kuris man buvo pristatytas prieš keletą savaičių, Aš esu buvęs greitosios pagalbos medikų, esu matęs daug įvairiausių nelaimių, avarijų ir panašiai, taigi tai, ką aš dabar sakau, iš tikrųjų nesupraskite, jog aš mėginu išvengti atsakomybės. Uh, ar susukinėjate, tačiau supraskite, mėginu paaiškinti, e, kokias priemonės galima panaudoti ir kokias priemonės kartais pareikalauja daug pastangų, tačiau jos yra neveiksmingos, tušios. Visų pirma, direktyva dėl e, statinių ir statybos produktų, kuri buvo paminėta ne vieną kartą. E, nepamirškime, yra instrumentas, kuris siekia pašalinti kliūtis, barjerus E, priekybai statybos produktais. Ir net jeigu priedė yra tam tikrų svarbių reikalavimų, e, šita direktyva nekalba nieko apie sveikatos e, apsaugą arba saugą pastato ar panašiai. Čia kalbama apie produktų saugą. Toliau šitie produktai turi būti išmėginami, testuojami, laikantis suvienodintų standartų, laikantis tam tikrų taisyklių ir viskas, kas reikalaujama nacionaliniu mastu, turi atspindėti tame standartinį, nes testavimas e, yra bendra europinis ir dėl to jo rezultatai negali būti kvestionuojami. Tai parašyta statybos produktų direktyvoje. Taigi ten nėra sakoma, kad tiltas ar kažkoks kitas pastatas turėtų būti saugus. Ten kalbame tam tikras konstrukcinės ypatybės, kurios turi tik tai tam tikrus reikalavimus. Ir manau, kad e, kai kalbame apie šį konkretų tiltą, vargu ar galima panaudoti būtent tuos argumentus, kalbant apie tilto saugos padidinimą, tie dalykai, kurie protestuoti pagal direktyvą, pavyzdžiui, užtvariniai barjerai, kažkokie tai ramšiai ar panašiai, tie dalykai taip galėtų būti protestuoti, reikėtų pasižiūrėti, e, galima būtų patikrinti, pavyzdžiui, kiek, kokį krūvį atlaiko, jeigu jos trenkėsi automobilis ir panašiai ir panašiai. Tačiau e, kaip juos išdėstyti, koks turėtų būti projektas e, pačių konstrukcijų. Šitai turi padaryti valdžios institucijos. Jos turi laikyti saugos reikalavimų, kurie nustatyti regioninių, nacionalinių, vietinių mastų, e, priklausomai nuo vietinės tvarkos. Šie reikalavimai turi būti išpilsyti. Mesgi tik tai tikriname e, produktą, o ne galime paskelbti kažkokio statinio, pavyzdžiui, tilto ar pastato kaip saugaus, jeigu, jeigu, jeigu atitinka tam tikros konstrukcijos medžiagos šitas reikalavimas. Kągi, aš esu pats lankęsis labai arti prie šio tilto ir esu gerai su juo supažinęs, tačiau norėčiau dar užduoti klausimą komisijos atstovai. Kai jūs kalbate apie testavimą, aš suprantu, apie ką mes kalbame, bet kalba eina ne apie žaisliukus. Mes kalbame apie. Kalbame apie tiltą, apie Kalbame ne apie statybas, kurios įvyko prieš 150 metų ar panašiai. Mes kalbame apie tą vadinamą gondolą, kuri perveža žmonės ir automobilius iš vienos upės pusės į kitą. Jeigu šie renginiai nebus pakankamai saugus, Jūs negalite sakyti, kad statinys, kuris priklauso UNESCO paveldo sąrašui, yra vien tik tai vietos problema. Kalbame ir apie eismo saugą. Ir dar vienas dalykas, kuris visai nepaminėtų, tai yra kaip įmanoma, kad jeigu aš, tarkim, būčiau neįgalus, kaip aš galiu įveikti tuos 30 e, laiptelių ar 13 laiptelių, gal ne 30 laiptelių, e, negalėsim žmonėms šis objektas visiškai neprieinamas. Taigi esame tam tikrų pažeidimų ir komisija negali sakyti, kad tai tik tai vietos problema. Čia jūs iš tikrųjų turėtumėte jau įsikišti ir panaudoti europinę kompetenciją šioje srityje. Norėčiau, kad atsakytumėte šias pastabas, o po to suteiksiu, galime pasakyti kitiems Pone Gutier. Gutier. Na, pirmiausia, noriu palinkėti drąsos, stiprybės šeimotinai ir sveikinu jos požiūrį. O šiaip e, šioje problemoje yra daug įvairių aspektų. Pirmiausiai, saugos E, reikalavimai turėtų galioti visoje Europoje. Ir mes turime galbūt šiek tiek naujai peržiūrėti visus saugos reikalavimus. Kai kalbame apie šiolikinės technologijas, tam pačiam New York'e yra tiltų, kurie daug senesni negu šis. Juos labai nesunku restauruoti, atnaujinti. Nekeičiate jų bendrosios išvaizdos, tačiau įmamas tam tikrų saugos priemonių reikia numatyti tam tikrus evakuacijos planus, kažkokias tai alternatyvas. Aš žinau šį tiltą, aš pati su savo tėvu esu nekarta jo naudojusis. Daug žmonių iš tikrųjų naudojasi šio tiltu ir žmonės, ir automobiliai. Dažniausiai žmonės naudojasi šio tiltu tam, kad iš aplinkinių rajonų patektų į darbo vietas. Taigi reikia užtikrinti saugumą. Reikėtų patikrinti šio tilto kiekvieną e, komponentą. Taip tiltas priklauso pasaulio paveldo sąrašui. Ir teisės aktuose dėl paveldo vis dėlto yra įrašyta, kad bendroji objektų išvaizda gali būti šiek tiek modifikuojama, jeigu to reikalauja saugos e, reikalavimai. Taigi, gerai, kad tiltas yra restauruotas, tačiau reikia taip pat užtikrinti, kad visos jo konstrukcijos yra saugios. Aš manau, kad mes turėtumėm užtikrinti, kad bet kuris šio tilto komponentas yra saugus ir uh, E, starties e, tinkamas straipsnis kalba ir apie paveldą, ir apie parlamento vaidmenį, nagrinėjant paveldo objektus. E, na ir Europos piliečių taip pat teisės, kuriuos įsaugėm. Just a moment, please. It's really shocking. I mean, uh... Iš tikrųjų, šokiruoja tai, kad UNESCO saugomas objektas ir kita vertus komisija negali garantuoti to paminklo saugumo. Toliau turime savivaldybę. kuri išleido milijoną eurų kad perdažytų šį tiltą, tačiau nieko nepadarė dėl saugos. Kažką tikrai reikėtų daryti. Gal, gal galėčiau paklausti komisijos atstovo, ar komisija galėtų patvirtinti šio objekto saugumą arba nesaugumą, padaryti kažkokias tai išvadas dėl to, ar šis konkretus paveldo objektas yra saugus ar ne. Ir jeigu jinai padaro išvadą, kad šis objektas nėra saugus. Ir net, atrodo, eiliniai piliečiai mato tai. Gal administracinės valdžios institucijos turi tiesiog e, įgyveninti reikalavimus, jog saugumas būtų užtikrintas, arba kitaip toks tiltas negali būti eksploatuojamas. Gal jis galėtų likti tik tai paminklas, bet nebebūtų naudojamas gyventojų. Pastina ir po to ponas Bosnaro. Labai trumpai. Dvi pastabos. Pirmiausiai, UNESCO nepriklauso ES jurisdikcijai. Tai yra visiškai aišku. Kai kalbame apie UNESCO paveldo sąrašą, tai tikrai nėra Europos teisino dalis. Gal yra tam tikrų direktyvų, tačiau šiaip jau kiek, kad ir kiek aš mažai išmanau apie miestų valdymą, Aš žinau, kad visų pirma, tai miesto taryba privalo nustatyti taisyklės ir taip pat e, saugos reikalavimus bei sąlygas, o ne vyriausybė. Tai yra miesto municipalitetas, miesto taryba. Turi tai padaryti toliau policija arba kitos įgaliotos valdžios institucijos sakingos už eismo saugą turi bendradarbiauti su miesto savivaldybės taryba, su miesto valdžia ir turi gyvendinti taisyklės. Ir be abejo, arba nacionalinė, arba regioninė valdžios institucija e, turi patvirtinti, kad priemonės atitinka arba netinka saugumo reikalavimus, kaip visą tai nustatyta nacionalinė teisėje. Aš, sakyt, nesu eismo sąlygų ekspertas, bet čia Aš tikrai nematau e, ypatingai, e, kur ES galėtų įsikišti, užtikrindama tilto saugumą. Aš manau, kad tai yra e, vietinio, na, geriausia tai regioninio lygmens kompetencija. Todėl aš be abejo labai sveikinu pastangas, kurias parodė šeima. Ir aš be abejo išreiškiu taip pat ir užuojautą, kadangi aš kitom aplinkybėm irgi esu praradęs vaiką. Bet manau, kad bet kuriu atveju šitas kreipimasis turi būti perduotas jūsų miesto e, savivaldybei. Ir jūs turite jam paaiškinti, jog tai yra jų atsakomybė, e, tai priklauso jų kompetencija, jog visi eismo saugos reikalavimai būtų pilnai gyvendinami e, jų pačių nustatytomis sąlygomis. E, tai yra galbūt netgi tiltą, kuriam laikui gali tekti uždaryti, nes nepriklausomai nuo to paveldas tai ar ne paveldas, saugos reikalavimai yra bendro pobūdžio, taikomi visuotinai ir jie turi būti gyvendami, jie turi būti laikomasi. Komisija dar kartą trumpai, porą minučių. Daugiau ar mažiau tik ką nuskambės paaiškinimas atspindi mūsų poziciją. Suprama, tai yra statybos kodeksai. Jie ir nustato e, tam tikrus reikalavimus, kaip statiniai turi būti e, statomi arba įrengiami. E, tai paprastai priklauso valstybių narių atsakomybė. Kai kuriuose šalise netgi regiono mastu statomi tokie statybos kodeksai ir tuose dokumentuose ir turi būti nustatyti saugumo reikalavimai arba labai bendrai, bendro pobūdžio nuostatomis arba labai detaliai paaiškinam kiekvieną žingsnį, kas turėtų būti padaryta. Ir tada jau dizaineris, e, projektuotojas, šiuo atveju jie be abejo seniai mirė, bet jie privalo laikytis saugos reikalavimų. Ir Toliau vėlgi mes turime e, valdžios institucijas atsakingas už e, pastatų saugą, už eismo saugą, kažkas turi būti atsakingas už šio tilto saugą ir jie turi vertinti, ar tiltas kelia pavojų vartotojams e, ar ne. Tačiau dar kartą noriu pabrėžti, kad statybos kodeksas yra nacionalinė prerogatyva. Toliau gali būti, taip sakiau, regioninio lygio statybos kodeksas. Ir tada priklausomai nuo tos valstybės vidaus sąrangos, būtent tokia regioninė valdžia privalo užtikrinti, kad visi reikalavimai būtų įvykdyti. E, bet jūs neatsakėte į tai, ką aš anksčiau paklausiau. E, dėl prieigos prie šio tilto, dėl galimybės jo naudotis. Jūs tik tai minėjote, kad buvo viena direktyva 2008 e, metų direktyva, e, kuri būtent kalba apie saugą ir kurio būtų galima pasiremti e, įvertinant šio tilto saugumą arba nesaugumą. Tai turbūt yra svarbiausia. Norėčiau iš savo pusės irgi pareikšti susižavėjimą šią šeimą, už jos rasą, nes ne kiekvienas iš tikrųjų gali susitaikyti su savo vaiko netektimi, o, o jie tuo tarpu mėgina padaryti viską, kas įmanoma, kad nevyktų daugiau nelaimių, kad nebūtų daugiau mirčių. Jie galėjo nuo šito reikalo nusišalinti, bet jie to nepadarė. Tai iš tikrųjų verta pagarbos. Aš manau, kad šitas atvejs yra tiek akivaizdus, kad mes kaip komitetas turime teisę parašyti e, nacionaliniai ar galbūt regioniniai ir vietos e, valdžios institucijoms ir priminti apie jį. Tiltas pirmiausia turi būti peržiūrėtas iš saugumo pozicijų. Be abejo, reikia jį išsaugoti kaip paminklą. Tačiau paviršius turi būti neslidus ir tilto turi būti įrengtos visos priemonės, užtikrinančios, kad automobiliai nenuslystų į jūrą. Taigi tinkamos institucijos atsakingos už eismo saugą turi imtis priemonių ir užtikrinti, kad šie saugos reikalavimai būtų įgyventi. Na ir manau, kad tai yra minimalu, ką mes galime padaryti, bet be abejo neturim ties to apsistoti, net nepakanka vien pasiūsti laiško. Turėtumėm uh, taip pat pridurti, kad po mėnesio mes e, patikrinsime, ar buvo sureaguota į šį laišką. Pone Blon. E, dėkui, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu pasakyti, kad žaviuosi tėvais, e, kurie ėmėsi tokių ryštingų veiksmų Bet kaip ir prieš tai kalbėję kolegos, aš galvoju, kad to tilto savininkas, tai kas atsakingas už tą tiltą, turi rūpintis jo saugumu. Nemanau, kad komisija galėtų čia kokį nors kitokį atsakymą pateikti. Pirmiausia, tai e, kas atsakingas už tą tiltą, tas turi užtikrinti, kad uh, tiltas būtų saugus eksploatuoti, jei jau jis yra prieinamas visiems ir jei jį galima naudoti. E, peticijos e, teikėjai, kaip supratau, e, kreipėsi į Europos parlamentą, nes jau ėmėsi visų įmanomų veiksmų savo valstybėje, savo regione, bet matyt tie veiksmai nedavė E, jokių rezultatų. Dėkoju, dabar žodis peticijos teikėjai. Dėkoju. Taip, mes atvykome čia, nes jau du, dviejų su pusė metų bandome kažkaip šį klausimą spręsti. Susitikome su įvairiausiomis institucijomis ir uostų uh, ir vietos valdžios atstovais. Su daug, daug institucijų ir asmenų susitikome, bet nieko negalėjome pasiekti. Atvykome į parlamentą, nes tai praktiškai paskutinė institucija, į kurią galime kreiptis. Regioninės valdžios institucijos nieko mums neatsakė. Mes jaučiamės visiškai. Uh, nieko nebegalintis. Mes viską, ką įmanome, visas priemonės, kokias tik galėjome, jau panaudojome, dėl to atvykome į Europos parlamentą. Pirmininkaujantis, dėkui. Tiltas yra paveldo dalis, bet matome, kad jis yra labai nesaugus. Aš savo vardu parengsiu raštą regiono e, vietos provincijos valdžios atstovams. Taip pat rašto kopija eis Europos komisijai, taip pat tas raštas bus skirtas ir uosto e, vadovams. Mes reikalausime, kad būtų užtikrintas saugus tilto eksploatavimas. O e, į komisiją kreipiuosi prašydamas, kad ši peticija liktų atvira ir kad komisija savo ruoštų taip pat atliktų tyrimą dėl direktyvos 96-2008 taikymo uosto infras, e, tilto infrastruktūroms. Toliau neįgaliųjų galimybės naudotis šiuo tiltu. Manau, kad į šį klausimą taip pat irgi turime gauti atsakymą, taigi mūsų petici ši peticija lieka atvira ir laukiame naujos informacijos šio klausimu. Toliau devintas darbo tvarkės punktas faktų rinkimo misiją Ispanijoje. Pirmininkas atsisveikina su vertėjais. Posėdis tęsiasi angliškai. So, So uh, I'm going to give it uh, the, uh, the, the floor first at all uh, to Madame.